Pradedu posėdį. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas - bendros diskusijos apie uh, užsienio reikalų ir saugumo politiką. Uh, svarstysime keletą punktų pagal darbo tvarkę. Išklausysime uh, ponios Ashton, Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams pareiškimo apie užsienio e, reikalus, apie saugumo politiką, apie padėtį Sirijoje, Šrafo stovykloje, taip pat apie krikščionių bendruomenės persekiojimą Egipte. Svarstysime bendrąją užsienio ir e, gynybos politiką po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Taip pat kalbėsime apie ES vaidmenį tarptautinėse organizacijose. Dar pasakysiu, kad pirmadienį minėjome Europos dieną ir šiandieną Europos bendryjei reikia bendros užsienio ir saugumo politikos iškyla daug iššūkių. Mes norime ne tik tai įveikti krizės, persime tos į Europą, mes taip pat turime galvoti apie ateitį, galvoti, kaip spręsime krizės ir problemas už ES ribų, ne tik Europoje. Taip pat egzistuoja, kaip žinia, daug problemų Sirijoje, e, Bahreinė, e, Tunise E, Egipte, kaip žinia, prieš keletą dienų buvo įtvirtinta iniciatyva Euronest. Turime naudotis savo diplomatiją kaip veiksmingą priemonę išorės veiksmuose. Šiandieną negalėsime išspręsti problemų Europos Sąjungoje, jeigu rimtai nežiūrėsime į problemas už ES ribų. Europos Sąjunga turėtų būti ne tik ekonominė, bet ir politinė gale. E, Pone Ašten, e, komisijos vicepirmininkė, vyriausiai galiotinė, aš kviečiu Jūs pasisakyti įžanginę kalbą, prašom pasakyti. E, ačiū. Pirmininkė, aš šiandien kalbėsiu tris kartus ir pradėsiu dabar. Pirmiausia, pateiksiu Jums tai, E, savo viziją apie tai, kaip įsivaizduoju mūsų veiklą ir konkrečiau e, pakalbėsiu apie tai, ką turėtume daryti šiais svarbiais klausimais. E, pasakysiu, kad reikia pirmiausia pasižiūrėti į mūsų kaimynės. Matome, įvyko uh, pokyčių pavasaris, nežinome, kokia bus pabaiga tų visų įvykių. Pirmininkė, siekiai yra didžiuliai ir lūkesčiai taip pat. Tikimės, kad revoliucijos yra vertos pralieto kraujo, kad suirutė ir baime. E, bus įveikta toje pasaulio dalyje, kurioje jau seniai e, gyvuoja mm, įvairios ekonominės problemos. Tie visi įvykiai kelia didžiulius iššūkius ES, bet mes taip pat negalime praleisti pro akis tų atsiradusių naujų galimybių. Ir reikia galvoti, ką daryti. Pirmiausia, mes, europiečiai, žinome, kokia skausminga ir ilga kelionė iki laisvės gali būti. 20-ame e, amžiuje mes matėme, kaip lietai liberalioji demokratija įsitviravo Europoje. E, konfliktų pelenai mums primena, kaip būna sunku, kai žlunga demokratija. Taip pat mes e, turime galvoti apie buvusias Europos imperijas, tam tikrą pažeminimą. Net Kalbėdami apie e, demokratiją kaip būtiną žmonijos pažangos pagrindą, turime tai prisiminti. Kitas dalykas - demokratija yra susijusi su rinkimais, bet ir daug daugiau su kuo. Europoje mes labai rimtai pasimokėme apie tai, kaip reikia kurti gilę demokratiją. Žinome, kad tai susijęs su e, žiniasklaidos žodžio laisvė, nepriklausomais teismais, nešališkumu, e, teisingomis nusavybės e, teisėmis. E, demokratija susijusi ne tik su vyriausybių kaita, bet ir su teisingų požiūrių plėtojimu. Ilgalaikėje perspektyvoje matome paviršiaus demokratiją, kai žmonės renka savo atstovus, bet ta paviršinė demokratija neišliks, jeigu giluminės demokratijos neįtvirtinsime. Žinome, kad ne viena šalis negali greitai rasti trumpalaikių sprendimų, nors daug žmonių labai nori pokyčių. Taip pat dar matome, kad religinės netolerancijos šmėkla e, klaidžioja po tuos e, regionus. Matėme, kaip ji e, veikia Egipte. Ji kursto baimę, greuna daug dalykų ir reikia mums siekti, kad žmogaus teisės būtų įtvirtintos visur. Mes turime pasmerkti tuos, kurie kursto religinę nesantaiką, tuos, kurie kursto netoleranciją Sirijoje, e, Egipte ar kur nors kitur. Europa taip pat turi daryti pasirinkimus. Žiūrėdami savo kaimynus turime būti pasirengę atremti iššūkius kurie mums iškyla. Aš padariau daugybę pareiškimų. Aš sakau, kad mes e, raginame, smerkėme, reikalaujame, bet mes taip pat turime ir veikti. Ir mūsų veiksmai turi pasireikšti įvairiomis formomis. Pirmiausia, sankcijos. Mes taikoma sankcijas režimams, kurie e, negerbė savo piliečių gyvybių, kurių policija, saugumo tarnybos. E, yra pajungtos valdžiai. Vakar e, įvedėme sankcijas 13 e, e, atskirų žmonių Sirijoje. Reikia kalbėti aiškiai, atvirai. Vakar aš kalbėjau su Sirijos užsienio reikalų ministru taip. Tai, kas įvyko Sirijoje, yra siekis įtvirtinti įstatymo viršenybę demokratiją. Tai nėra užsienyčių kažkoks samokslas. Uh, režimas netenka legitimumo ir nutolsta nuo žmonių savo veiksmais, taip pat nuo tarptautinės bendruomenės. E, smurtinis susipriešinimas priklauso jau seniai praėjusiai erai. Reikia sakyti visiems, kad Banėse deroje e, žmonės kenčia taip pat Hamoje, kur, kur yra apsupta tankų, ten žmonės kenčia, bet mes režimui turime pasakyti, kad jis ne tankais turi kovoti, jis turi pakeisti kryptį ir keisti tą kryptį dabar. Eu Vakar Sirijos užsienio reikalų ministrui aš pasakiau, kad reikia, kad būtų užtikrinta prieiga humanitarinių organizacijų, kuri turi padėti žmonėms. Ir taip pat reikia pagrysti paramą taikiems siekiams. Kita, kita šalis e, - Baltarusija. Prezidentas Lukašenka per praeitų metų rinkimus nepasiryžo atverti uh, Baltarusijos, kurti joje demokratinės visuomenės. Naudojamas smurtas prieš taikius demonstrantus, taip pat žmonės e, kišami kalėjimus kaip politiniai kaliniai, neįtvirtinta demokratija, žmogaus teisės negerbiamas. Aš susitikau su įkalintų žmonių šeimomis ir aišku, kad nėra kitų e, dabar mums jokių išeičių, tik pritaikyti rimtas sankcijas režimui kuris susidoroja su tokiais demonstrantais. Reikia taikyti sankcijas ir pačiam Lukašenkai. Mes taip pat turime sustiprinti savo pastangas e, remiant pilietinę visuomenę šioje šalyje. Taip pat kiti veiksmai mūsų yra tiesioginis įsitraukimas į, veiks, į tam tikrą veiklą. Tai, kas įvyko šafo stovykloje praeitą mėnesį, yra baisu. Aš uh, sakau, kad mums reikia stipraus vieningo ES atsako. Aš susitikau su Irako užsienio reikalų ministru, kalbėjau su juo vakar. E, Irakas yra suverenus, niekas to nekvestionuoja, bet jis turi taip pat gerbti Ašrafo gyventojų žmogaus teisės. Aš pasmerkiau smur, smurtą, pareikalavau tyrimo ir reikia, kad atliktas tyrimas būtų nepriklausomas kad mes žinotume, kas vyko. Aš gavau daug laiškų uh, E, iš e, Europos parlamento narių ir mes visi žinome, kad paprasto sprendimo nebus. Egzistuoja keletos galimybės, kaip rasti ilgalaikį sprendimą. Jungtinės tautos vadovauja veiksmams, bet yra daug iššūkių. Aš esu labai dėkinga Europos parlamentui už darbą, dėkinga tiems, kurie nuvyko ten, dėkinga už pasiūlymus, mintis, taip pat užsienio reikalų tarybą esu dėkinga. Reikia mes Reikia, kad mes kalbėtume su jungtinių tautų vyriausiųjų pabėgėlių e, komisaru šiais klausimais. Šiandieną mes susitiksime ir kalbėsime apie tai. Ir mes turime apibrėžti aiškius veiksmus. Taip. Ir taip pat turime pasmerkti tuos veiksmus. E, apie Jemeną dabar kalbėsiu. E, Persų įlankos bendradarbiavimo taryba yra pateikusi tam tikrų pasiūlymų. Aš e, kalbėjau su prezidentu neseniai, aptarėme pateiktus opozicijai pasiūlymus. Aš pasakiau jam, ką reikia daryti savo šalies labui ir jis turėtų imtis tų veiksmų. Aš Persijos įlankoje susitikau su Bahreino karaliumi. Mes taip pat aptarėme problemas, e, kalbėjome apie tai, kokius pasiūlymus pasiūlė e, Crown Princess. Aš e, noriu pasakyti, kad dabartiniai veiksmai ir kryptis nėra e, atsakymas. Reikia, kad teismo procesai būtų sąžiningi šioje šalyje ir kad būtų išvengta nereikalingų mirčių. Mes turime tiesiogiai įsitraukti į veiklą, turime taikyti spaudimą, turime veikti tiesiogiai ir reikia kalbėti labai aiškiai, nekurti iliuzijų. Aš labai aiškiai kalbu su visais lyderiais. Mes matome, kas vyksta ir mums reikia Europos parlamento paramos, užsienio reikalų tarybos, visų 27 valstybių narių paramos. Dabar Libija. Kai kurie šių rūmų nariai nori stipresnės saugumo ir gynybos politikos Aš pasakysiu, kad pastraisiais mėnesiais mes tikrai daug pasiekime, tačiau taip pat akivaizdu, kad mūsų laukia dar labai ilgas kelias. Ir mes galime dirbti kartu, organizuojant humanitarinę pagalbą, gynybinės operacijas, sutelkti išteklius iš visos Europos, kaip nariai, prisimena panašiai buvo ir siaubingo žemės drebėjimo Haiti atveju e, kariniai ir civiliniai gydytojai dirbo petis petin. Suprantkite mane teisingai, humanitarinė pagalba yra politinis sprendimas ir humanitarinėje srityje dirbantys žmonės m, mm, turi dirbti saugiai. Tačiau kartais tik kariškiai turi įrangos, gebėjimų ir žmonių pagalbai suteikti, greitai sukurti reikalingą infrastruktūrą. Ir būtent dėl to posti jungtinės tautos pateiks savo paklausimą, mes atsakysime. Tačiau mes turime elgtis greičiau ir išmintingiau. Ir aš pirmoji pripažinsiu, kad dar daug ką turime padaryti. Ir manau, prie to klausimo šiandien iš ryto dar grįšime. Stiprinant bendradarbiavimą su NATO, keičiantis e, operacijų detalėmis, regime, kaip pirmą kartą taip sėkmingai ir stipriai bendradarbiaujama. Penktadienį kartu su generaliniu sekretoriumi e, Rasmusenu pirmininkavau e, NATO posėdžiui ir mes kartu kalbėjome apie Libiją. Bendradarbiaujame su Afrikos sąjunga, su pirmininku Žablink ir e, pirmininku Musa, jo būsimoji pėdiniu, kitais aukštais pareigūnais ir jungtinių tautų specialiojo pasiuntiniu Al-Hanib ir būtent per šias diskusijas sutarėme apjungti regioninės organizacijas, jų veiklą ir tęsti pokalbius. Galvojame, kaipgi mums e, reikia bendradarbiauti, padedant Libijai kurti ateitį, rengiantis būsimiems rinkimams. Ir aš pasiunčiau dvi misijas į Libiją sustikti su jaunimu, su moterimis ir man buvo pasakyta, kad pirmą kartą diskutuojant apie konstituciją buvo išgirsta argumentų, kurie nebuvo iki tol girdėti. Žmonės trokšta režimo pabaigos, Kadafis turi pasitraukti ir jo režimas turi e, nugrimsti praeitin. Aš ketinu Bengazijoje atidaryti biurą, kad galėtumėme realiai teikti pagalbą, apie kurią diskutuojame. Pagalbą žmonėms. Palaikyti pilietinę visuomenę, palaikyti pereinamąją mm, nacionalinę tarybą, poną Žebril, palaikyti saugumo sektoriaus reformą būtent, kad sukurtume tai, padėtume sukurti tai, ko žmonės nori. Žmonės nori mūsų pagalbos švietimo, sveikatos apsaugos, sienų apsaugos srityse. Ir būtent turime rodyti, kad mes norime ir gebame tokią pagalbą suteikti. Akivaizdu, kad e, mūsų darbose mes vadovausimės aukščiausios žmogaus teisų apsaugos priesakais. Taigi mes turime parodyti tinkamas ambicijas ir viziją. ES ir e, mūsų kaiminės atsakingai bendradarbiauja ir vykdo mm, duotus įsipareigojimus, įsipareigojimus kaimininių šalių piliečiams ir ES piliečiams. Būtent e, judumas, prieiga prie rinkų yra tie klausimai, kurie svarbus. Ir taip pat reiktų nepamiršti, kad šias e, šalis reiks remti ateityje. E, mūsų kaiminės e, pietose yra jaunos šalis, kur daug jaunimo. EP turi padėti šiems žmonėms kurti savo ateitį žiniomis, kitomis priemonėmis, sukurti galimybės keliauti, mokytis, verslininkam ir verslininkėms sukurti galimybės atverti naujas rinkas, kurti savo verslo viziją. Aišku, daug kas priklauso ir nuo e, valstybių narių, kai kurios iš jų nepalaiko plačių santykių su minimumu šalimis, tačiau tai netrukdo pakeisti e, situaciją. Dabar prieiga prie rinkų. Mes turime padėti skatinti ekonomikos augimą. Žinote, e, kokią įtaką šie įvykiai turi šalių ekonomikoms. Dauguma iš jų yra priklausomi nuo mūsų kaip hm, pagrindiniai e, prekybiniai partneriai. Taigi turime joms padėti ir nepakanka tik atverti rinkas, bet ir reikia užtikrinti prieigą prie jų, kad būtų sukurtos realios galimybės. Ypač tai aktualu mažam ir vidutiniam verslui. Tačiau visam tam reikia politinės valios. Reikia politinės valios užtikrinti prieigą prie rinkų, o tai, pono ir ponios, yra didelis iššūkis. Tai yra iššūkis šiais sunkiais ekonominiais laikais, tačiau mes turime atsakyti į jį, jeigu to nepadarysime, tai žlugusios šalių kaiminio ekonomikos e, padarys teigia, tiesioginį neigiamą poveikį mums. Mes galime padėti, mes galime daug ką padaryti, surengėme aukštų pareigūnų iš viso pasaulio finansinių institucijų susitikimą, kalbėjome apie tai, ką galime padaryti, kas norime padaryti, tačiau konsultuojantis su šalimis kaiminėmis reikia patirti daugiau, sutelkti išteklius, panaudoti juos efektyviau. Ypač tai yra aktualu Tunisui. Premjeras Asebasys mm, pasisakė per televiziją ir šie žodžiai tikrai padės rengtis artėjantiems rinkimams. Tačiau buvo pripažintos ekonominės problemos, ypač ekonominio augimo sumažėjimas iki mažiau nei 1 procento. Mums reikia padėti keisti situaciją, padėti keisti ir formuoti, stiprinti pilietinę visuomenę. Taigi reikia galvoti ne tik apie ateitį, bet ir apie šiandieną, ką mes darome padėdami Egiptui, Tunisui, kitoms šalims, kaip padėdami jiems spręsti ekonominės, biudžetinės problemas. Apie tai diskutuojame su finansinėmis institucijomis, su valstybėmis narėmis, su tais, kurie nori padėti šioms šalims. Kaip joms reikia įveikti, padėti veikti deficitą, kai turizmo sektorius žlunga. Gerbiami nariai turi suvokti, kad turime veikti skubiai ir kartu turėti ilgalaikę viziją. Mums reikia abiejų šių dalykų. Kalbant apie Egiptą, aš per pastarąsią savaitę ten viešėjau trejus e, kartus, sustikau su jaunimo lyderiais, su moterų judėjimo lyderėmis. Moteris e, nori daugiau įtakos lemiant šalies ateitį ir mano, kad jos nusipelno uh, Reikia užtikrinti, kad moteris suvaidintų tinkamą vaidmenį Egipto valdyme. Kalbėjusi su atsakingais ministrais ir planavimo ministrė Šeiza Abanu, Abunaga turi labai puikią ateities viziją, kaip reikia pastatyti mm, tą daugybę namų, kurių reikia egiptiečiams. Tačiau uh, kaipgi mes tas vizijas paversime realybę, kaip padėsime jas įgyvendinti. Integracija, mokymai, švietimas, infrastruktūros stiprinimas namų statybos programuose, mažo vidutinio verslo stiprinimas, bendradarbiavimas su Junktinių tautų moterų organizacija, įvairiausių iniciatyvų būstos rytyje kūrimas. Viso to reikia kuriant ir įgyvendinant plačią viziją, kurią jau dabar pradedama formuoti Egipte. Kalbėjusi su e, Egipto urmo vadovu Alerabi, kuris yra pasirengęs bendradarbiauti su mumis, e, stiprinti santykius ir Tikrai Egiptas nori regėti mus kaip svarbiausius partnerius. Akivaizdu, kad Egipto pastaraisiais mėnesiais ir metais laukia daug iššūkių. Reikia padėti jiems įveikti kiekvieną iš jų. Reikia sutelkti savo išteklius, žinias, kontaktus, padedant šiai šaliai. Tačiau visada kartoju parlamente ir kitur, kad išorės veiksmų tarnybos tikslas užkirsti kelią konfliktams. Paminėsiu du, būtent dėl to Serbija ir Kosovas yra taip svarbu. Tik tokiu būdu mes galėsime atlikti savo vaidmenį. Turime kalbėti su Bosnijos vadovais tam, kad jie pakeltų savo akis truputį viršų, pažvelgtų į savo bendruomenį ir pagalvotų apie tikrosius savo šalies poreikius. Tam, kad jie patys įvertintų teisingai savo ateitį ir atsižvelgtų ir Europos Sąjungą, kaip mes galime jiems padėti. Dėl to turime atlikti aktyvų vaidmenį taikos procesuose. Gerbiami parlamento nariai žino, kokį vaidmenį ES atlieka artimuosiuose rytuose. Ir kas dominavo tame regione jau keletą dešimtmečių. Mes per pastarosius mėnesius tenai atnešėme a, naujų vėjų. Vasario mėnesį buvo pasiusti mūsų pasiuntiniai, kurie dėrėjosi su Palestinos dėrybininkais. Ir pirmą kartą vyko tokios dėrybos nuo tada, kai buvo pradėta teikti parama. Mes taip pat parengėme labai išsamų pareiškimą, paremtą mūsų poziciją. Aš vis dar manau, kad dėrybos yra tinkamas kelias pirmin ir mes rengsime kitus pasiuntinių susirinkimus ir susitikimus šį mėnesį. Mes remiame Palestiną ir kai rengėme balandžio 30 dieną susitikimą, aš juos pasveikinau už tai, ko jau buvo pasiekta, kad stiprėjo žmogaus teisų apsauga, švietimo sistema, taip pat sveikatos apsauga ir so, socialinė apsauga. Nepaisant prezidento Habas nuomonių. ES jau seniai siekia tokių veiksmų Palestinoje. Gerbiami parlamento nariai, tai, kas vyksta dabar, yra pačios rimčiausios pastangos užtikrinti vienybę. O tam yra, tokie veiksmai yra būtini siekiant užtikrinti e, sutarimą tarp Palestinos ir Izraelio. Taip pat e, mes bandome bendradarbiauti su, su JAV, su Arabų lyga, su visais kitais veikėjais tam, kad būtų išvengta smurto, kad visi laikytųsi tokios nuomonės, nes tai yra būtina augimui ir mes turime vertinti visas atliekamas pastangas pagal pasiekiamus rezultatus. Aš manau, kad Izraelis turėtų e, būti sąžininkas su palestinos gyventojais ir mūsų pozicija dėl Hamas visiškai nepasikeitė ir jų veiksmai turėtų būti vienas iš pagrindinių mūsų nerimų. Gazos ruožas. Gerbiami nariai, jūs žinote, kad aš ten lankiausi du kartus ir aš ir toliau pabrėšiu žmonių gyvenimo sąlygas tenai. Jie turi labiau pasistengti, kad ekonomika pradėtų aukti. Nes dabar žmonių gyvenimo sąlygos yra siaubingos, ypač vaikų. Mes siūlėme Izraeliui savo pagalbą. Aš noriu, kad gazos žmonės turėtų šviesę ateitį ir taip pat kad būtų paleistas Gilatas Šalitas, kad jis galėtų grįžti pas savo šeimą, gerbiami nariai. Jūs žinote, kad tikroji demokratija yra būtinas tolerancijos, taikos ir klėstėjimo pagrindas. Šiaurės Afrikoje ir Arabų regione šio tikslo nepavyks pasiekti labai greitai, bet įtvirtinant demokratiją, demokratijos įtvirtinimas yra vienintelis būdas apskritai pasiekti šio tikslo. Mes turime patirties, kurią remdamiesi galime padėti kiekvienai šaliai, kuriai reikia mūsų pagalbos siekiant demokratijos. Ir todėl mes siūlome pasinaudoti mūsų patirtimi, taip pat mūsų turimais ištekliais. Ypač siekiame padėti jaunimui, kad jie galėtų dalyvauti politinėme gyvenime. Taip pat mes e, norime įgalinti tų šalių gyventojus daryti tai, ką jūs savo laiku turėjote padaryti - stiprinti politinį procesą, stiprinti pilietinės visuomenės veiklą, tas visuomenės grupės, kurios užtikrina demokratiją ir augimą. Kai aš lankausi tose šalyse, aš dažnai sakau, kad svarbiausia yra ne išsirinkti vyriausybę. Svarbiausia yra, kad žmonės turėtų teisę atsisakyti vyriausybės, jeigu ji nevykdo savo pažadų. Ir Tiesiog jeigu piliečiai žino, kad turi teisę pasinaudoti savo balsavimo teisę vieną kartą, du ar tris, kad pareikalautų iš vyriausybės to, ko nori, žmonės jaučiasi visiškai kitaip. Tai yra pa demokratijos pagrindas. Tai dėl to balsavimas Dramblio kalno krante yra, rinkimai Dramblio kalno krante yra tokie svarbus. Ir mūsų vaidmuo remiant tą procesą dėl to buvo toks svarbus. Nuostabu matyti, kad Nigerijoje rinkimai vyksta taip pat pakankamai sklandžiai. Labai gera matyti, kad demokratija pradeda įsigalėti ir tampa vis stipresnė. Šiam procesui turime toliau teikti savo paramą. Gerbiami nariai, pokyčiai nebūtinai reiškia pažangą, bet pažangai pokyčiai yra būtini. Tai reiškia, kad mes turime būti labiau ryštingiau nusiteikę veikti. Kai kuriais atvejais reikia, kad veiksmų imtųsi pačios valstybės. Kartais reikia, kad imtųsi veiksmų Europos komisija, bet daugeliu atveju reikia mūsų paramos. Ir tai mes galime padaryti tik tai tada, jeigu žiniasklaida e, tinkamai nušvies įvykius tose šalise. Ir mes turime nenuleisti akių nuo to, kas ten vyksta. Turime būti nusiteikę ryštingai ir raginti uh, tų šalių žmonės ne tik pradėti kelionę link demokratijos, bet ir ją tęsti. Aš noriu padėkoti visiems pranešėjams, parengusiems pranešimus ir baigsiu citata vienos antropologės. Ji pasakė štai ką, niekada nebejok, kad maža grupė žmonių atsidavusių savo idėjoms gali pakeisti pasaulį. Iš tiesų, tai yra vienintelis tikras dalykas. Dėkui. Uh, Thank you, Lady Ashton. Dėkoju, poniai Ashton. Noriu priminti kolegoms, kad išskyrus įžanginės kalbas, be įžanginės kalbos ponios Ashton, mes dar kalbėsime apie tris e, pranešimus ponio, pono Albertinį, pono Gualtierį ir ponios Muniz Deurkiza. Taip pat e, Mes dar esame pirmadienį papildę darbo tvarkę klausimų apie smurtą prieš krikščionis Egipte. Prasidės dabar frakcijų stovų pasisakymai vadovų ir pirmasis kalba ponas Daulis. Gerbiama Katrina Ašten. Užsienio politika tar dominuoja e, revoliucijomis, kurios daugelie valstybių e, vyksta viduržėmio jūros regione, jos e, daugeliu atveju vyko taikiai. Taip pat kita svar, kitas svarbus elementas yra kova su terorizmu ir Bin Ladeno e, mirtis. Mes e, be jokios abejonės e, e, turime prisidėti prie e, vykstančių iniciatyvų ir turime e, galimybę parodyti, kad Europa gali norėdama sureaguoti labai sudėtingose situacijose. Mes esame labai svarbus tarptautinis partneris, turime didžiulę e, ekonominę galę. Europa iš tikrųjų E, kol kas dar nėra labai stipri politinė prasme ir mes turime formuoti savo politiką, turime reaguoti į poslinkius viduržėmio jūros regione, turime e, paremti e, visai teisėtus žmonių siekius įtvirtinti laisvę ir demokratiją. Tai yra labai svarbu jiems, jų vaikams turėti orę ateitį. Pone vicepirmininkė, e, reikia mums dar daugiau daryti, negu kad darėme dabar. Ir aš e, turiu pasakyti, kad e, susidurėme su daugeliu problemų. Matome, kad daug imigrantų vyksta į Europą, daug miršta jūroje, kiek nežinome. Labai dažnai tie žmonės, e, kurie atvyksta į Europą, nukenčia nuo pasidalymų, uždarytų sienų. E, dažnai yra kvestionuojama judėjimo laisvė, tai yra Šengeno priemonė. Mes turime galvoti apie Europą, jos istoriją ir vertybės mūsų frakcija nemano, kad dabar viską gerai darėme ir e, manau, kad daugelis iš esančių salė nemano, kad viską darome gerai. Veikia Lisabonos sutartis ir mes turime užsitikrinti, kad Europa kalbėtų vienu balsu ir turėtų vieną veidą. Mes turime daryti pasirinkimus, galvoti apie Europos prioritetus e, galvokime apie rytų, pietų partnerystę, tai mūsų prioritetai, kova su terorizmu, artimų rytų konflikto sprendimas. Užduotis nėra lengva, turime daug darbų, ir mes e, turime bendrauti su JAV, su kylančios ekonomikos valstybėmis ir kitomis šalimis. Ir dabar klausimas, ar leisti valstybėms narėms veikti atskirai, kaip kad buvo per praeitusius 60 metų, ar kalbėti vienu balsu. Ponios ir ponai, užsienio reikalai, saugumo gynybos politika. E, atsakymas yra ne daugiau tarp valstybiškumo, bet bendrijos e, metodas Reikia atsisakyti nacionalinio egoizmo. E, Lady Ashton, mes turėsime tvirtą užsienio ir saugumo politiką tik tada, kai sutelksime pastangas ties aiškiai apibrieštais tikslais. Šie metai, mano nuomonė, turėtų būti viduržėmio, mūsų, šiais metais turėtų mūsų dėmesys būti skiriamas viduržėmio jūros regionui, kovai su terorizmu. Uh, Mes turime aiškiai pasisakyti šiais klausimais, bet nepamiršti ir kitų sričių. E, pacituosiu popiežių Joną Paulių II. Nebijokite, ponė Ašten e, sumažintas ES biudžetas, bet e, reikia galvoti, kaip tas lėšas likusias panaudoti, kaip galima geriau negražinti valstybėms narėms. Martin. Ačiū dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu pirmininkas ponas Šulc. Ačiū ponia pirmininkė Europos Sąjungoje, kurioje regimos renacionalizavimo tendencijos Lisabono sutartis turėtų taptų instrumentu padėsiančiu kurti bendrą, naują bendrijos politiką, naują bendrąją saugumo ir gynybos politiką. E, prisim, menant e, dabartinių diskusijų svarbą, turime pagalvoti apie pačią e, šių iniciatyvų pradžią. Kai kurios vyriausybės nenorėjo, kad e, būtų ponia Ašton vadinama Europos užsienio reikalų ministre susitarta dėl vyriausiosios įgaliotinės titulo. Akivaizdu, kad užsienio saugumo ir gynybos politika yra pagrindiniai nacionalinė suvereniteto principai ir jų atsisakyti perduodant e, supranacionaliniai institucijai yra labai sunku. Ir kartu tai būtų labai drasus žingsnis. Tačiau Europos e, parlamente tas kartu su vyriausiai įgaliotinė turėtų savo užduoti kitokį klausimą. Koks yra ES vaidmuo veikiant e, tarptautinėje politikoje pastaraisiamis pastaraisiamis savaitėmis skaitau straipsnius apie vyriausiąją įgaliotinę ir stebiuosi, nes ji kritikuojama dėl tariam mūs e, tariamo politikos ir veiksmų nebuvimo ir kritikuoja tie, kurie pirmiausia stumia savo nacionalinius interesus, savo nacionalinę užsienio politiką ir veikia vienašališkai, nesikonsultuodami su partneriais ir galų galėjo priimti sprendimai skaldo Europos Sąjungą vietoj to, kad ją vienytų Libano atveju buvo ryškus susiskaldimas ES valstybių narių veiksmuose. Ir tas klausimas tikrai sukėlė labai daug ginčių ir prieštaravimų. Ypač didžiosiuose valstybių narių sostinėse vyrauja e, noras bendrą užsienio saugumo politiką traktuoti kaip nacionalinės politikos tasą, tačiau Europos rankomis Užsienio reikalų ministerijos bando vykdyti tą politiką nenutrūkstamai. Čia mūsų parlamente, ponė Ašton, jūs susilauksite plačiausios paramos, jeigu ryšitės šiems žmonėms pasakyti. Jūsų vienašaliai interesai yra gerbiami, tačiau ta, jais negali būti grindžiama bendrijos, bendra politika. Ir Ja juk apibrėžė konsensuso pagrindo vyriausiai įgaliotinį. Be abejo, džiugu, kad jūs atidarysite savo mm, biurą Libijoje, nes jūs kaip vyriausiai įgaliotinį ir mes kaip ES turime užtikrinti e, tinkamą humanitarinę pagalbą, turime e, pasirodyti kaip patikimi partneriai. Ir aišku, kartais sunku išvengti karinių priemonių, nors tie, kurie dabar pasisako už karinę intervenciją, mielai priekiavo su Libija dar praėjusiais metais - Vokietija, Italija, Junktinė karalystė, Belgija, Prancūzija buvo pagrindiniai ginklų tiekėjai pono Kadafio armijai. Armijai, kuri stengiosios sutriuškinti sukilėlius. Ar tokio patikimumo reikia Europai? Mums reikia veikti kaip minkštai, švelniai galiai, galiai kuri palaiko pilietinės visuomenės kūrimą, teikia humanitarinę pagalbą, atidara savo biurą šalyje būtent su tokiu tikslu. Mūsų politika nebūtų, uh, neturėtų būti grindžiama mm, prievartos priemonėmis, pastangomis pavergti, tačiau turi būti grindžiama lygiavos principų, kaip lygus su lygiu bendrauja skirtingi pasaulio regionai. Manyčiau, tuo turėtų būti grindžiama bendroji užsienio saugumo ir gynybos politika Europos Sąjungoje. Jūs kalbėjote apie pinigus, e, rinką ir judumą, angliškai 3M. Manyčiau, kad per kitą etapą jūs turėtumėte kalbėti apie sanglaudą, konkretumą ir bendrijos metodą. Ir šie, e, šių principų įgyvendinimas padės surasti jums e, daug partnerių Europos parlamente. Mes kaip Socialdemų frakcija E, puikiai suvokiame, kad bendradarbiavimas tik e, užsimesga, daug ką galima tobulinti, todėl kartoju savo pasiūlymą ir galvoju, kad mm, dauguma kolegų man pritars, kad jūsų vizija susil, susilauks daug platesnio palaikomio čia nei e, per užsienio reikalų ministrų susitikimą. Jūs esate diplomatinė atstovė viso Europos žemyno. Liberals and Democrats, Mr. President Guy Verhofstadt. Ponas Giperhofštatas, ačiū pirmininkė. Pone Ešton, šeštadienį vyko labai ilgas susitikimas kaire su naujojo Egipto ministru pirmininku panu Šarafu šio susitikimo išvados ir mano išvados po to susitikimo buvo tokios. Tai buvo mano antrasis apsilankimas Egipte. Ir mano išvados buvo tokios. Kaip jūs sakėte, mums reikia padėti šiai vykstančiai revoliucijai. Ir žvelgiant į tai, kas vyksta Egipte, turime baigti tokius nežymius prisitaikymo veiksmus, kuriuos raginame atlikti iki šiol. Uh, Ar žinote, kiek pinigų perdavė Junktinės Amerikos valstijos? 1 procentą BVP kiekvienais metais - 162 milijardus dolerių. O mes siūlome Egiptui ką? 1 milijardą. Net ne, ne 162 milijardus, bet 1 milijardą. Nieko nežadame 2012 metais, 2013 metais, kai galbūt turėsime galimybę pervesti daugiau pinigų. Aš manau, kad tokie pažadai yra tikrai nepakankami ir ko aš tikiuosi iš jūsų ir iš komisijos, kadangi mes čia kalbam apie komisijos pinigus. Ir dabar reikia kalbėti ne vien tik tai apie uh, kaiminystės politikos esminį keitimą. Apie tai kalbėsime ateityje, o dabar mums reikia konkrečių sprendimų dėl biudžeto, dėl finansinės paramos nes tos šalis neturi lėšų savo biudžete ir tai gali sąlygoti kontrrevoliuciją Egipte. Turime padėti spręsti Egiptui savo skolų problemas. Ir manau, kad tokie veiksmai tikrai būtų e, naudingi Egiptui ir jo žmonėms. O kitas mano pasiūlymas yra susijęs su Sirija. Pone Ešton, žinote, kad Sirijoje vyksta tikrai didelės nelaimės. Aš net nerandu tinkamų žodžių apsakyti, kas ten vyksta, tik tai nebent galiu pavadinti juos arabų tienenmeniu. Žmonės kiekvieną dieną žūsta nuo snaiperio. 800 žmonių buvo nužudyta šiandieną, 8000 dabar yra suimtų. Kai kurie iš jų yra kankinami brutaliausiais būdais tam, kad jie išduotų Facebook'o tinklalapio slaptažodžius ir kitą informaciją. O mes nenorime, kad tie žmonės būtų šaudomi ir žudomi. O jie yra šaudomi e, tiek saugumo tarnybų, tiek ambasado pajėgų. Ir Sirijoje dabar vyksta patys baisiausi dalykai ir jų diktatorius Al-Asadas yra pats baisiausias ir brutaliausias diktatorius pasaulyje. Taigi ką daryti? kai matau, kad šiandieną žuvę 800 žmonių, 8000 suimtų, kiekvieną dieną kankinami. O ką darom mes? Mes padedame 13 žmonių ir išaudome 13 asmenų turtą. Tikrai juokinga. Tai visai nepadeda daryti spaudimo jų režimui keisti kryptį. Ne, neužtenka sakyti, kad išaldykime 13 asmenų, kurie yra Alasado uh, sąjungininkai turtą. Turime galvoti apie šimtus žmonių, kuriems reikia pagalbos. Ir jiems reikia nedelsiamos pagalbos. Mes turime daryti tikrą apčiuopiamą spaudimą. Ir jūs sakot, aš suprantu, neįtraukime Alasado į patį sąrašą, ir pabandykime jį priversti pakeisti jo požiūrį. Bet šiandieną aš noriu, kad jūs aiškiai pareikštumėte, kad Alasadui skiriate keletą dienų, jeigu jis per jas nenutrauks savo veiksmų, tada išaldysime visu, vis, visus šeimos turtus, ne tik tų 13 asmenų turtus. Reikia net apsiriboti 13 asmenų, bet visais e, jo šeimos asmenimis vakar buvo tiesioginis ryšys užmėgstas su Sirijos žmonėmis. Girdėjome, ko jiems reikia. Reikia griežčiau imtis veiksmų, kitaip Alasadas niekada nebaigs savo, savo el, tokio elgesio. Mes turime padėti Sirijos eiliniams žmonėms. Reikia priversti Alasadą atsiskaityti už jo atliekamus veiksmus. To mes šiandieną iš jūsų tikimės. Jūs galite padėti uh, nutraukti šitą arabų tenanmenį. Mes turime atlikti esminį vaidmenį. Sirijos žmonės ai, laukia tokios aiškios žinutės šiandieną. Dėkoju. Panašiausias Tanokas, konservatoriai reformistai. Represent pirmininkė, vyriausiai galiotinė. Bus svarbiausi poslinkiai bus išorės veiksmų tarnybos įsteigimas šiais pastaraisiais metais. Jūs esate vyriausiai galiotinė, jūs laukiate daug spaudimo dėl to, kad nesimate pakankamai ryštingų veiksmų. Tačiau jūs galite tik tiek veiksmingai dirbti, kiek valstybės narės jums leis ir jūs nelabai norite imtis pati iniciatyvos ir aš dėl to jūs remiu. Bet mes turime taip pat galvoti apie ES vaidmenį kaip sunkia svorį diplomatijoje pasaulyje. Pas, pasaulyje. Bet tai reiškia, kad reikės daryti kompromisą su valstybėmis narėmis, ypač didžiosiomis Ir mes e, vis tik tai galime sakyti, kad padėtis nėra labai blogai, nes mes, kai kurie iš mūsų, e, priešinamės tos išorės veiksmų tarnybos steigimui. Dabar matome, kad nacionalinis suverenumas liktai kliūdo ES e, ambicijoms, kaip kad matėme Sirijoje. Mes tikimės vis tik tai, kad nežiūrint mūsų viso požiūrio, išorės veiksmų tarnyba veiks veiksmingai, bus neutrali biudžeto požiūrių ir bus atskaitinga. Tačiau aš turiu jūsų paklausti, kodėl komisija jums neleidžia e, veikti pakankamai plačiai dabar Europos kaiminystės politikai plėtrai yra skiriama nemažai lėšų, o jums jų skiriama nepakankamai. Tų lėšų nepakanka užsienio politikos interesams, interesams spręsti. E, Dabar norėčiau pateikti Jums klausimą dėl flotilės į Gazą. Ar Jūs galite, kaip vyriausiai galiotinė, paspausti Turkiją, kad baigtųsi ši propaganda, taip pat imtis veiksmų, kad nustu, baigtųsi e, apšaudimai į Izraelį iš Gazos sektoriaus? E, dar vyriausiai galiuot nenorėčiau paklausti, ar jūs ką nors darysite dėl e, stovyklos, ašrafo stovyklos uždarimo. Kitas dalykas - Bahati įstatymas Ugandoje, pagal kurį yra persekiojami homoseksualūs asmenys. Aš suprantu, kad jūs norite stabilizuoti padėtį artimuosiuose rytuose, Afrikoje, jūs smerkėte krikščionių uh, E, nužudimus Egipte, bet kodėl jūs neįtraukėte, kaip kad sakė ponas Pergokštatas Alasado, į e, asmenų, kuriam užtaikomos sankcijos sąrašą? Noriu išgirsti atsakymus iš šios e, savo klausimus. Dabar žaliųjų vardu ponas Konbendit. E, Pone vyriausiai galiotinė, gerbėmėjai kolegos, aš šiandieną norėčiau pateikti jums, ponė vyriausiai galiotinė, keletą klausimų. Jau E, ponas Gimperhofštat kalbėjo apie Siriją. Kas Europai neleidžia įtraukti Lasado į sąrašą? Kurios valstybės šiandieną neleidžia ES priimti vieno galimo sprendimo? Ar tai ponas Vestevelė, ar jisai trukdo. Reikia žinoti, kokia yra kieno vykdoma politika. E, Įspręsti e, Al-Asado diktatoriaus problemą galima tik tai taikant priemonės prieš Al-Asadą ir kitokio sprendimo nėra. Al-Assad turėtų dinkti iš valdžios Sirijoje. Tokia turėtų būti Europos pozicija ir turime aiškiai pasakyti, kad Al-Assadas ir visa jo šeima ne rytoj, ne poryt bus įtraukta į sąrašą šiandieną. Ir Taip pat reikia aiškiai pasakyti, kas neleidžia priimti tokio sprendimo. Reikia garsiai apie tai pasakyti, kas trukdo Europai. Antras dalykas, kas šiandieną ir kaip trukdo Europai e, priverti Izraeliui sumokėti mokesčių įplaukas palestiniečiams. E, ir reikia aiškiai sakyti, kad Izraelis neužsitikrins savo saugumo palestiniečių nelaimingumo e, būdu. Uh, Taip pat e, žinome, kas vyksta Libijoje, žinome, kas atsitiko su laivais. E, ir sakoma, kad tai ne Šardego laivas, bet Noriu sužinoti, kokie tai buvo laivai, kokios, kokie buvo sprendimai, dėl kurių 600 pabėgėlių iš Libijos negalėjo išsilaipinti. Tai vyksta 21-ame amžiuje ir mes turime žinoti, apie kokius laivus iš tikrųjų reikia kalbėti, nes tai yra nusikaltimas prieš žmonės, kurie yra atsidūrę, buvo atsidūrę pavojoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Dabar ponas Biski, jungtiniai kairiai. Prašom, pirmininkė, vyriausiai įgaliotinė. Akivaizdu, kad e, per šią diskusiją susilauksite ne tik pagirimų, bet ir kritikos. Būkime sąžiningi. Kai kuriuose sritise mūsų bendroji užsienio politika žlugo, arabo atveju sprendžiant Palestinos konfliktą ir rytinėje kaiminystėje. Kodėlgi taip nutiko? Tokį klausimą turėtumėme savo užduoti. Yra 27 nacionalinės valstybės. Kaipgi jos susitars ir mm, pasieks bendrąją užsienio saugumo politiką. Aišku, užsienio politika tai yra interesų politika. Jau praėjo laikas, kai vakarai galėdavo primesti savo interesus partneriams, nesižvelgdami į juos. ES turi pasisakyti už interesų išlyginimo politiką. Negalima taikyti dviejopų standartų, galvoti karinėmis kategorijomis. Parlamentas džiūgavo, kai Junktinių tautų saugumo taryba e, priemė sprendimą dėl karinės intervencijos į Libiją. O šiandien, sakyčiau, mes esame apstulbę dėl to, kas vyksta vizijoje kam, kaip mes padėsime gazos ar darfūro gyventojams, kaip mes apginsime teisę į orų gyvenimą tų pusantro milijardo žmonių, kurie gyvena už vieną dolerį per dieną. Šis klausimas mano frakcijai ypač aktualus. Revoliucijos arabų pasaulyje e, turi vieną bendrą vardiklį - tai būtent teisingumo reikalavimas. Teisingai perdalyti turtą visuomenėje, užtikrinti teisingą dalyvavimą, primant sprendimus ir užtikrinant teisingus santykius tarp šalių. ES turi kelti tokius pat reikalavimus, o juos įgyvendinant reikia tobulinti uh, E, tarptautinę teisę, negalima jos taikyti ir aiškinti vienašališkomis priemonėmis. Ačiū dabar kolega ponas Belderis, FD frakcija, prašau. Ačiū ponė pirmininkė. Vyriausiai įgaliotinė noriu Jums padėkoti už daug pateiktų atsakymų, tačiau dar daug klausimų liko, ypač dėl Palestino-Izraelio konflikto ir kaip jūs uh, reaguosite į Palestinos vienašališkus uh, bandymus veikti ir kaip reaguos jūs nuomonė Prancūzija ir Junktinė karalystė saugumo taryboje ir kaip jūs žiūrite į, į tai, kad bandoma vienašališkai primesti tam tikrus kvarteto reikalavimus Palestinos vyriausybei, ar bus laikomasi ankstesnių įsipareigojimų. Akivaizdu, kad Hamas yra teroristinė organizacija ir naujas klausimas, kaipgi mm, kvartete funkcionuos Europos Sąjungoje, ar veiksime taip kaip anksčiau. Tai reiškia, kad teks atsisakyti esminių taikos principų, o tai padarys didelę žalą mūsų užsienio politikai ir mūsų uh, siekiams regione. Ačiū. Our... Dėkoju. Kolegos dabar laikas atėjo stikti žodį pranešėjams. Kolega Gabrielė Albertinis. Mano pasiūlymas būtų padalinti jūsų dalis į dvi dalis - keturias minutės dabar ir dvi minutės po diskusijų. Žodis jums. Dėkoju pirmininkė, vyriausiųjų galiotinė, gerbiami kolegos. Europos bendrosios užsienio ir saugumo politikos tema dabar yra dar labiau aktualesnė negu buvo anksčiau, turint omenyje tai, kas vyksta Vidužėme jūroje ir kas plinta po artimuosius rytus. Krizė iš pradžių paveikė Vidužėme jūrą, jūros bankus, po to persimėtė į Arabų pusęsalį ir Dabar matome, kad žmonės kai kuriais atvejais net turi rizikuoti savo gyvybėmis, bandydami įtvirtinti demokratiją ir padaryti galą totalitariniams režimams. Mes turime būti jiems parama ir partneriai per vyriausiai įgaliotinę. Taip pat padėti jiems atlikti biudžeto kontrolę BUSP ir BSGP srityje. Tam būtina stiprinti ryšius tarp Europos parlamento, ES komisijos ir tarybos. Ir turime peržiūrėti BUSP po Lisabono sutarties. Mes turime pasinaudoti nauja, nauja institucija, Europos išorės veiksmų tarnyba, kuri pagaliau pradėjo veikti. Ir aš esu labai uh, ar patenkintas tuo, kokią, kokiu rezultatu atnešė bendroji e, Junktinių tautų asam, generalinė asamblėja, kaip jie įvertino ES vaidmenį. Mes bandėme tikrai būti aktyvus ir mano parengtame pranešime mes pripažįstame Tuniso, Sirijos ir kitų iš šių šalių situaciją. Mes suprantam ir pripažįstame, kad jos turi savo viziją dėl savo ateities ir taip pat pripažįstame, kokie yra svarbus santykiai tiek su šiomis šalimis, tiek su Rusija, kad reikėtų jiems padėti tvirtinti teisės valstybę, teisės viršenybę ir padaryti galą žalingiems režina, režimams. Tai yra pagrindinės temos mano pranešime, kurį šiandieną jums pristatau. Kolegos, žodis kitai pranešėjai, Robert, er, pranešėjai Roberto Gualtieri, taip pat siūlau dalis, kelti jūsų kalbą į dvi dalis. Žodis jums. Dėkoju pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė, Bendroji saugumo ir gynybos politika dabar išgyvena labai jautrius laikus, kai nacionalinės sistemos keičiasi ir Europos Sąjunga turi užtikrinti savo kaip veikėjo e, šioje politikoje patikimumą. Mes turime, kai galima labiau remti demokratiją ir ją eksportuoti. Turime aktyviai reaguoti į šių laikų iššūkius. Ekonominė krizė reiškia, kad bendroji ir gynybos politika tampa vis svarbesnė ir mums reikia numatyti konkrečius instrumentus, kurie padės stiprinti bendrą saugumo ir gynybos politiką. Dabar tapo tai įmanoma ir nors atrodo, kad Europa neturi galimybių veikti. Mes kaip tik turime galimybę peržiūrėti bendrąją saugumo ir gynybos politiką. Mano pranešime tai ir bandoma padaryti ir bandoma įvertinti kitų institucijų galimą e, vaidmenį. Dėl Libijos nereikia sakyti, kad Europa nesėmė jokių bendrų veiksmų ir kad negali jų imtis. Žinoma, Libijos klausimais mandatas yra ribotas, bet mums reikia Europos politinės iniciatyvos įgyventinamos kartu su partneriais, kurią galėtume visi įgyvendinti ir padaryti galą Katafio režimui ir pradėti perinamai laikotarpį link demokratijos. Ir NATO karinės intervencijos neišspręs šios problemos vienos pačios. Mes turime, e, žinoma, remti jungtinių tautų e, rezoliucijos mandatą, bet turime ir patys aktyviai prisidėti. Reikia numatyti paramą civiliniai visuomeniai ir planuoti savo veiksmus ateityje, kaip galėtume įtvirtinti demokratiją Libijoje. Tačiau apie Libiją reikia galvoti ir plačiau. Tai bandau daryti savo pranešime. Pagrindinė mūsų atsakomybė, kalbant apie ateitį ir Europos bendros saugumo ir gynybos politiką, atitenka Europos tarybai. Mes atstovavome visai Europos Sąjungos, visai Europos Sąjungai, visoms jos narėms ir turime pripažinti, kad gera valia nėra pakankama, jeigu nėra konkrečios bendrosios saugumo ir gynybos politikos, o politiniai teiginiai turi būti įtikinantis. Taip sakau ne tik todėl, kad mes labai griežtai laikomės e, sutarčių, pagal kurias veikia ES, bet taip sakau todėl, kad mes norime strateginio dialogo su ES taryba ir norime, kad būtų konkreti, aiški užsienio saugumo politika ir taip pat saugumo ir gynybos politika. Levi Ashton, mes remiame jūsų paramas, pastangas e, ieškoti konsensuso su visomis valstybėmis narėmis ir mūsų šalimis partnerėmis. Europos išorės veiksmų tarnyba tikrai tam labai padeda. Savo pranešime kalbame apie krizių valdymo tarnybą, kuri atliko labai svarbu vaidmenį reaguojant į krizę. Tai yra taip pat vienas iš temų, viena iš temų mano pranešime. Libija labai puikiai atspindi, kokius karinius pajėgumus Europa turi ir kur juos reikėtų stiprinti. ES turi naudotis gynybos agentūra kuri yra pakankamai konkurencinga ir turėtume elgtis drąsiai. Taip pat e, ši agentūra turėtų atlikti ir kontrolės funkcijas, kurios iki šiol nebuvo pakankamai gerai išnaudojamos reaguojant į krizę Libijoje. Be to, reikia nepamiršti debatų vykstančių ES viduje ir išorėje, reikia pastebėti, kad pagrindinės politinės frakcijos, e, pagrindinė politinė frakcija remianti ES yra, yra uh, vieningasis frontas. Jie labai aiškiai pasisako už bendrąją saugumo ir gynybos politiką ir bendruosius Europos principus. Aš tikiuosi, kad jūs, Ledi Ešton, parengsite įtikinantį atsaką. Dėkui. You, uh, once... Dėkuoju, kolega, dar kartą. Noriu priminti, kad pono Albertini pranešimas yra susijęs su bendrai užsienio ir saugumo politika. Galtieri pranešimas yra apie bendrąją saugumo ir gynybos politiką po Lisabono starties įsigaliojimo ir paskutinis iš trijų pranešimų yra ponios Marijos Munideurkiza e, pranešimas dėl ES vaidmens daugelis šalėse organizacijose. Dėkui, pirmininkė. Lady Ashton. E, pasaulis yra karinė prasme išsidalinęs į polius, ekonominė prasme vien polius. Ir dėl to politiniai klausimai tampa labai sudėtingi. Globalizacija, globalizacija e, veikia, mums reikia dėl to kolektyvinio požiūrio sprendžiant daugelį problemų. Tarptautinės organizacijos yra svarbios. Mes turime G20, e, G7, tai yra viršūnių diplomatija, bet reikia galvoti, kaip reformuoti, pakeisti kitas organizacijas. ES dabar yra juridinis asmuo ir mes šiame kontekste tarptautinių organizacijų turime peržiūrėti ES vaidmenį Reikia užtikrinti, kad ES būtų tikrai pasaulinio masto veikėja pagal sutarties nuostatas. To nori ir ES piliečiai. E, gegužės 3 e, Junktinių tautų generalinė asamblėje priemė rezoliuciją, kuri leidžia ES dalyvauti jos veikloje. Tai yra diplomatinės sėkmės pavyzdys ir reikia pasidžiaugti šiuo pasiekimu. E, dėl rezoliucijos jungtinėse tautose galiu pasakyti, kad išiškėjo tam tikros problemos. Reikia, kad ES būtų atstovaujama kur kas sutelkčiau, kol kas e, matome fragmentiškumą. Egzistuoja 279 sutartys e, susijusios su mūsų veikla, taigi E, įvairios valstybės narės e, yra prisijungusios prie tų sutarčių ir jos taip pat turi pakoreguoti savo poziciją. ES turi užsitikrinti veiksmingiausią atstovavimo poziciją, kitaip tariant, mum, e, mums reikia gero, užsitikrinti gerus ryšius tarp jūsų, išorės veiksmų tarnybos, su tarybos vadovybė E, kitaip tariant, e, rotuojančią pirmininkavimo sistemą. Taip pat reikia, kad valstybės narės e, numatytų prioritetus, kaip prioritetą atstovavimą visos Europos Sąjungos. Reikia, kad būtų įtvirtintos Europos Sąjungos kompetencijos. Uh, E, Kopenhagoje per klimato kaitos e, konferenciją matėme, kokia girdėjosi bergžė kokofonija, nes ES ir valstybės narės nesugebėjo vieningai kalbėti. Taip pat e, dabar turime galvoti, kaip savo veiksmus sutelkti, nes ES yra atstovaujama pasaulinėje prekybos organizacijoje, e, kitose organizacijose turime veiksmingai dirbti viršūnių susitikimuose pagal 34 sutarties straipsnį. E, galime pristatyti ES bendrąją poziciją e, vieningai ir turime pasinaudoti šią galimybę. valstybės narės labai svarbios, e, stiprinant Europos Sąjungą, jūs su jomis dirbate labai glaudžiai ir mes turime siekti, kad vis tik tai nebūtų iš naujo nacionalizuotas e, atstovavimas Nors kai kurios valstybės narės galbūt to ir nori, reikia apibriežti geriau ES vaidmenį. Ir tai susijęs su jūsų įsipareigojimais. Jūs turite imtis politinės iniciatyvos e, siekti, kad mes sustiprintume atstovavimą ES išorinėme pasaulyje dabar išgyvename istorinį lūžį ir jūs galite vesti ES į priekį, reikšti iniciatyvas, kaip kad ES atstovybės atidarimas Bengazėje. Mes labai vertiname šį žingsnį. Ir Europos parlamentas siekia taip pat, kad ES būtų atstovaujama ES būtų atstovaujama nuosekliai visose organizacijose. Dabar suteiksiu žodį poniai Ashton. Ačiū, ponė pirmininkė. Daug e, minčių o, buvo bendros pasisakiusiųjų partijų pirmininkų e, kalbose. Ir ponas Stanok kalbėjo apie naują strategiją, apie didesnės ambicijas, geresnę viziją. Man tikrai netrūksta siekių e, to, ką Europa galėtų padaryti, tačiau turime susitaikyti su tuo, ko esame. Ir juokauju, kad e, sutartį turime, tačiau vienintelis dalykas, su kuriuo kol kas galiu dirbti, tai e, tušnukas, su kuriuo buvo pasirašyta sutartis. Turime suvokti ne tik šio parlamento ir jo narių aistra ir troškimai viską lemia. Turime užtikrinti, kad komisija, taryba, užsienio reikalų ministro taryba, gynybos ministro taryba, visi e, vadovaudosi tomis pačiomis ambicijomis. Manęs tikrai nestebina ir manau, kad jūsų nestebina, kad siekiant šio tikslo tuo metu, kai tiek daug įvykių nutinka, ne viskas vyksta kaip norite jūs ir neretai ne, nutinka ne taip, kaip norėčiau aš. aš. Tačiau mes turime išlikti daug siekiantis, nesvarbu, ką darome. Net ir sankcijos, kurios yra nepakankamos geriau negu nieko, mes turime, aišku, glaudžiau dirbti su Egiptu, Tunisu, turime skatinti komisiją kurti naują strategiją tiek trumpalaikė, tiek ilgalaikė. E, turime palaikyti žmonės dabar ir ateityje. Tačiau visa tai reikalauja pokyčių ir šioje pokyčių kelionėje mes kaip tik ir esame. Aš noriu daug, tačiau esu realistė. Mes turime ir privalome atvirai kritikuoti vienas kitą, atvirai kalbėti. Tikrai nekritikuokite, kad nesu ambicinga, neturiu vizijos, nenoriu eiti į priekį. Ir tikrai aš daug e, ir aktyviai dirbau užsienio reikalų ministrų taryboje ir tikiu, kad Europa gali pasiekti daug daugiau nei dabar yra pasiekusi. Tačiau kelias sunkus, kelias dobėtas. Kiekviena valstybė narė turi savų interesų, kiekvien, nors šalies piliečiai nori to, kas geriausia jiems, tačiau keisti tą mm, poziciją labai sunku. Reikia siekti bendros pozicijos. Ponas Dol teisingai pažymėjo, kad artimieji rytai, taikos procesas, kova su terorizmu yra mm, mūsų pagrindinis tikslas. Būtent dėl to mes taip aktyviai dirbame Libijoje, siekdame apjungti uh, tarptautinės regioninės organizacijas, Afrikos sąjungą, jungtinės tautas. Viso to siekis išjudinti įstrigusius reikalus, kaip turime pasiekti kitaip, kad Kadafis pasitrauks. Akivaizdu, kad šiuo metu e, yra e, lenktingi įvykiai regimi Pona Šulcas teisingai pažymėjo, kad turime padaryti daug daugiau nei dabar darom ir savo kelyje ypatingą dėmesį turime skirti demokratijos kūrimai. Man patiko tie jūsų trys išvardinti principai. Tikrai galime būti nuseklesni, galime geriau bendra, bendradarbiauti ir kurti aiškę viziją. Taigi e, spauskite mane, tačiau nepamirškite spausti ir valstybių narių. Kalbant apie maršalo planą. Ir sakyčiau, kad tie 13 milijardų, kuriuos gavo iš kongreso mm, e, ponas Maršalas 48 metais, buvo labai puikiai panaudoti. Jis turėjo tačiau daug patarėjų ir ekspertų, kurie padėjo juos tinkamai panaudoti. Taigi akivaizdu, kad pinigų reikia, tačiau reikia ir jų efektyvaus panaudojimo. Mes diskutuojame ir apie skolos klausimus e, ir apie tai kalbamės ir su komisija. Aš pritariu kritikai dėl smurto Sirijoje. Man tikrai netrūksta ambicijų, tačiau reikia nuo kažko pradėti. 13 mm, asmenų, kuriems paskelbtos sa sankcijos, yra žmonės aktyviausiai dalyvaujantis represijose. O ponas Konbendit e, prašė manęs šitą atskleisti apie valstybių narių pozicijas, nuomonės stipriai išsiskyrė, bandome ieškoti konsensuso. Tačiau aš esu pasiryžusi spausti Siriją kiek tik įmanoma bei užtikrinti, kad padėtis pasikeistų. Aš e, vakar per pokalbį su Sirijos užsienio reikalų ministru aiškiai pasakiau, kokia yra mūsų pozicija ir kad laikas e, pokyčiams e, atėjo ir dėlsimas nepateisinamas. E, ponas e, Tanok kalbėjo apie siekį užtikrinti tinkamus išteklius ir tai, kad mums trūksta pajėgumų. To tikrai netrūksta. Jeigu mes turėsime ambicijų, tai galėsime jas ir įgyvendinti. Bengazijui mes pinigų radome Ir taip pat įsitraukimas į Iraką reikalauja daugiau lėšų. Mes jų randame, mes jų ieškome. Kalbant apie e, flotilę ir e, reikalus susijusius su Palestinos savivalda bei e, vykstančias diskusijas, ponas Benderis apie tai kalbėjo, diskusijos tarp Fatah ir Hamas. Mūsų pozicija dėl Hamas tikrai nepasikeitė tačiau manome, kad prezidentas Abasas kartu su savo technokratinė vyriausybė gali paskatinti taikius pokyčius. Tačiau mūsų principinė pozicija nesikeičia ir mes labai atsargiai vertiname naują besiformuojančią situaciją. Taip pat norėčiau pakomentuoti pono Biskė pasisakymą apie tai, kad reikia padėti mm, kovojant su skurdu visame pasaulyje mes tengiame apjungti pagalbos vystimuisi tikslus ir pajėgumus. Aš nenoriu kalbėti pernelyg ilgai, tačiau e, noriu pakomentuoti pono Albertinį pasisakymą ir jo pranešimą. Jis kalba apie nuseklumą ir pažymė, kad nuseklumas reikalauja, e, kad ES valstybės narės įveiktų savo pozicijų skirtumus. Puikiai suprantame, kad Lisabonos sutartis sutartis gali būti pilnai gyventina tik užtikrinus tinkamą finansavimą. Aš tam visiškai pritariu, pritariu e, daugelį išsakytų idėjų, būtent mūsų mm, idėjų sklaidai ir esamų bei naujai sukurtų politinių instrumentų tinkamui panaudojimui. Akivaizdu, kad yra daug sunkumų ir daug problemų. Tačiau aš e, tikrai noriu, jog būtų viskas padaryta tinkamai. Pone Galtieri, mes vakar diskutavome ir pritariu, kad būtina e, kalbėti apie pajėgumų pasidalymą, aktyvesnį dalyvavimą. Europos ištekliai turi būti daug efektyviau panaudoti. Na, idėja atrodo labai paprasta, tačiau kartu labai galinga yra didelis karinis potencialas, kuris nepanaudojamas taip, kaip turėtų. Taigi kariniai pajėgumai turi būti tinkamai panaudojami ir jie būti, jais turi būti tinkamai pasidalyjama. Aišku, reikia mm, aktyviau dirbti Europos gynybos agentūroje bei galų gale tinkamai atsakyti į naujausius iššūkius ir problemas, ypač susijusias su Libija. Taip pat noriu padėkoti e, ponė Munkės už išsakytą paramą, ypač dėl jungtinių tautų. Maničiau, visą tai liudyja apie mano esmeninį įsipareigojimą daugia šališkumo principui. Mes sieksime aktyviai dirbti tarptautinė bendruomenė per tarptautinės organizacijas, sieksime, kad ten mūsų balsas būtų aiškesnis ir geriau girdimas. Ir ponė pirmininkė, aš dėkoju mm, dabar pasisakiusiams parlamentarams ir, aišku, pakomentuosiu diskusijas jų pabaigoje. Uh, Dėkuoju Jums, ponė uh, vicepirmininkė, vyriausiai galiotinė. Uh, taip pat turime pateiktą nuomonę Tartotinės priekybos komiteto. Nuomonės yra pranešėjas ponas Jurgas Laichtvitas. Prašom. E, dėkuoju ponas pirmininkė, gerbiama vyriausiai įgaliotinė. Kalbant apie e, bendra užsienio saugumo, saugumo politiką, apie Europos padėtį pasaulyje, tai čia daug ką galima tobulinti. Tačiau galime prisiminti e, pavyzdį, kuris puikiai funkcionuoja, tai užsienio ir priekybos politika. Čia ES yra prisėmusi didelę atsakomybę ir yra mm, ES vienintelis kanalas, per kurį savo poziciją reiškia valstybės narės. Čia mes esame stiprus ir vieningi. Manyčiau, atėjo laikas panaudoti šią stiprybę, kad mūsų žmonės gautų didesnę naudą iš to. Taip pat galime šiuo instrumentu naudoti tis skatinant žmogus teisų įtvirtinimą demokratijos e, pilietinės visuomenės plėtrą. Šis instrumentas gali mums padėti sukurti geresnį, teisingesnį ir labiau klestinti pasaulį. Dabar kalbės Kšištofas Lysekas. Labai ačiū pirmininkė, vyriausiai galiotinė. Pirmiausia, kreipiuosi į pranešėją poną Galtierį. Labai dėkuoju jam už visą sunku atliktą darbą, taip pat ir šešėliniams pranešėjams. Man teko malonumas su jais dirbti. Pirmą kartą buvau tokiame vaidmenyje. Ir galvojau, kad karinis pranešimas sukels didelės e, kovas, bet viskas įvyko labai taikiai. E, Pone vyriausiai galiotinė per įžanginę kalbą minėjo konfliktus Šiaurės Afrikoje. Mes nežinome, jis sakė, kaip viskas baigsis, koks bus galutinis rezultatas. E, ir taip pat nežinome, ar bendroji saugumo ir gynybos politika galės išspręsti viso pasaulio bėdas. Tačiau galime tikėtis, kad konfliktus mums pavyks kažkaip išspręsti. Galvoju apie konfliktus Šiaurės Afrikoje, artimuosiuose rytuose, taip pat išaldytus e, konfliktus, kaip kad e, Kalnų Karabache arba Padniestrėje, taip pat okupuotose Gruzijos teritorijose. E, labai gerai, kad pono Goltieriai pranešimas mini daugelį dalykų. Neturime laiko, taigi aš nekalbėsiu apie visus tačiau noriu paminėti porą. Pirmiausiai, ES misijos. Mes labai dažnai saugumo ir gynybos pakomitetyje apie tai kalbame. E, žinome, kad yra trūkumų, klaidų, reikia jų švengti, kad ateityje misijos būtų veiksmingesnės. Kitas atviras klausimas yra ES operacijų planavimas ir e, vykdymas. E, ministrai pagal Vaimoro trikampį yra pateikę tam tikrų pasiūlymų, juos pateikę. E, yra bendravimas su JAV gynybos e, valstybės sekretorė, taip pat E, kitais e, pareigūnais. Taigi mes turime siekti tolygios savo veiksmų gynybos srityje e, plėtotės. Dėkui dabar ponė Dekaiser. Pone vicepirmininkė, daug išsakyta kritikos jums per pastarąsias dienas. Bet reikia pasakyti, kad kai kurie dalykai buvo teisingi, kai kurių negalime išleisti iš akių. Ir e, mes turime iš tiesų galvoti apie tikslus, kurių siekiame ir to, koks juos ištiks likimas. Kartais jūsų pranešimai yra ryštingi, kartais mažiau ryštingi, kartais mums neaiški jūsų pozicija, jūs bendraujate su e, įvairiais diplomatais telefonu ar kitomis priemonėmis. Bet šiaip jau Europos e, Sąjungos įspūdis yra gana, e, įvaizdis yra gana menkas lyginant su ugningomis, audringomis e, kalbomis, kurias girmė iš kai kurių valstybių narių atstovų. Mes matome, kas vyksta arabų pasaulyje ir reikia pasakyti, kad daug dalykų yra susiję. Uh, E, kitas dalykas - Fata ir Hamas susitaikymas. Prieš kurį laiką negalime net įsivaizduoti, kad taip įvyks. E, kitas e, klausimas - Sirija. Matome, ką daro prezidentas Alasadas, jis bando užgneušti sukilimus. Dėl to žmonės iš tikrųjų nori, kad vyktų tikros darybos, ne tik tai kalbos būtų sakomas apie tai. Ir mes turime galvoti, kokiu imtis veiksmų artimuosiuose rytuose, kituose regionuose. Aš sutinku, kad kai kurie kolegos e, reiškia susierzinimą dėl tos Sirijos išimties, dėl e, prezidento Alasado. Kodėl jis nėra sąraše sankcijų? E, Kuveitas, Nepalas e, yra problemų ten. Ir, ir vos vos nesitiko taip, kad Sirija būtų pirmininkausi jungtinių tautų žmogaus teisų taryba. Įsivaizduokite, kaip tai turėjo atrodyti. Reikia užtikrinti, kad Sirija nebepirmininkaus e, šiam jungtinių tautų padaliniui. Ponas Konbenditas kalbėjo e, apie tai, kad jeigu e, kažkokių valstybių vadovai jums trukdo formuoti savo poziciją, tai pasakykite, kokios tai yra valstybės. Dėl uh, Fatos ir Hamas susitaikymo aš noriu Jūsų paklausti, ar nedarysite tokių klaidų, kaip kad padaryta buvo 2007 metais. Hamasas paremė arabų taikos iniciatyvą. Dvi šalys, dvi partijos e, sudarė vyriausybę ir e, e, padarė vieną kitai nuolaidų. Vyriausybė pradeda dirbti. Ir ar jūs sutiksite su ta mintimi, kad vyks rinkimai Palestinos savivaldoje? kad e, dalyvaus e, abi šios partijos. E, prieš dviejus metus buvo sakoma, mes neįsivaizduome, kad galime reikalauti, jog Hamas pripažintų Izraelio egzistavimą, bet dabar jau galime to reikalauti. Mes turime siekti, kad jūs veiktumėte drąsiai ir mes jūs paremsime. Dėkui. Ja, Ponas Lamsdorfas. Ačiū, ponė pirmininkė, baroninė Aštont. Mes esame dar labai toli nuo bendrosios užsienio e, politikos, tokios politikos, kuri nusipelno iš ties tokio pavadinimo. Jūs dažnai kritikuojama, tačiau dažnai tampate pirkimo ožių situaciją, kuomet nieko negalite pakeisti. E, e, dėl to kenčiate jūs, kad valstybės narės nesugeba surasti politinės valios ir susitarti. E, pirmiausia Libija, po to Italijos vienašališki veiksmai, po to Prancūzijos sprendimai e, dėl rezoliucijos ir jūs čia nieko negalite pakeisti, tačiau viskas tai susilaukia pakankamai neigiamos reakcijos. Dėl Sirijos reikia griežtesnių sankcijų, tačiau reikia ir vienbalsiškumo. Uh, Prancūzija, Italija, gal net ir Vokietija pasisako prieš tai ir jūs po to galite pasakyti, susitarime tik dėl 13 asmenų mm, ir jiems taikamų sankcijų. Akvaizdu, kad valstybės narės turi pasiryšti E, galų gale vykdyti bendrąją užsienio ir saugumo politiką ir ponas Tanok bei jo draugai konservatoriai turėtų galų gale tam taip pat pasiryšti. Reikia skatinti e, demokratiją ir aš džiaugiuosi, kad jūs taip palaikote e, šią, šį projektą. Mes su ponia Kaiser rengėme pranešimą, mes norime mechanizmą mechanizmo, kuris būtų nebe, nebiurokratinis, efektyvus ir greitas. Ir jeigu jums pavyks tokį mechanizmą sukurti, mes jūs visiškai palaikysime. Ačiū. Dėkui, ponas Kaminskis. Vieną minutę. Gerbama pirmininkė, gerbama vyriausiai galiotinė, vienas iš Svarbiausia mano gyvenimo momentų buvo tada, kai 2007 m. gruodžio mėnesį kartu su prezidentu Kačinskiu ir prezidentu Adamkumi dalyvavau simbolinėme sienos e, tarp Lenkijos ir Lietuvos atverimo ceremonijoje, kai Lietuva ir Lenkija prisijungė prie Šengeno zonos. Mes, tie žmonės, kurie gyvename už e, geležinės užklandos, uh, labai vertiname tą laisvę keliauti ir mums tai yra labai aiškus Europi, Europos sėkmės pavyzdys. Nereikėtų grįžti vėl prie sienų Europoje, nereikėtų jų vėl statyti. Aišku, ta prasme, tai galėtų būti politinės sienos, bet jos privestų tik tai prie didelių uh, problemų. Šengenas yra puikus pasiekimas ir jį reikėtų ginti. Dėkoju Jums už tai, kad sakote, kad ES pozicija dėl Hamas nepasikeitė, bet uh, Taip, galime pasakyti, kad prezidento Abaso požiūris į Hamas pasikeitė. Ir aš, aš tikiuosi, kad e, nebus naudojami e, neigiamos pajėgos Palestinoje ir Izraelyje kovoti prieš tą vienintelį demokratijos šaltinį tame regione. Ten žmonės turi turėti galimybę rinkti savo atstovus į parlamentą. Dėkoju. Pone Brantner, dvi minutės jums. Pone vyriausioji įgaliotinė sveika atvykusi pas mus. Mes žinome, kad kol kas ES užsienio politikai trūksta be bendrijos elemento. Mes turime daugiau negu kada, bet kada anksčiau priemonių bet kol kas jūs laukiate, kol vyriausybės tars savo žodį. Mes veikime pagal žemiausią bendrą vardiklį. Kaip kad ir dėl Sirijos. Ar jūs galvojate, kad Alasadą reikia įrašyti sankcijų sąrašą ar ne? Mes norime to išgirsti iš jūsų. Ar jūs norite tų sankcijų ar ne? Jūs uh, sakote, kad uh, E, reikia spausti vyriausybės, bet pasakykite mums, kurios valstybės narės e, nenori diskusijų. Kai kurios iš tų valstybių iš tikrųjų nenori, kad jūs turėtumėte tvirtą poziciją. Bet jos ir nepadės jums, jūs, jos nepadės jums atlikti savo pareigų. Uh, Aiškiai apie tai reikia pasakyti. Bet nepamirškime, kad Lisabonos sutartis numato jums stiprų vaidmenį. Jūs esate komisijos vi, e, vicepirmininkė vyriausioji įgaliotinė, dėl to jūs turite nustatyti darbo tvarkę. Jūs turite e, valstybėms narėms e, pateikti savo nuomonės ir sprendimus, tada tegul juos reaguoja. E, Ir jeigu jūs nesimate iniciatyvos, tai bent jau nežudykite kitų iniciatyvų, kaip kad e, e, Göteborgo iniciatyvos. Mes žinome, kad Ana Lind pradėjo tam tikrus veiksmus, o jūs juos sustabdėte. Nežinau kodėl. Aš galiu jums e, rekomenduoti būti drąsesniai, siekti daugiau Jūs turite būti pokyčių, kur jums reikia variklis ir aš galiu jums pažadėti, kad tik tai tai, jo niekas kitas neišsaugos jūsų pozicijos. Ačiū. Grazie. La parola all'onorevole Adi Georgiou. Dėkoju. Žodis ponui Hadi Georgiou. Pusantros minutės. Pone Ešton, aš manau, kad jūs teisi, sakydama, kad jums išsakoma kritika yra nepagrista. Jūs iš tiesų esate tarsi įkaitė visų pagrindinių sprendimų, kurie yra priimami ES lygių, bet mes turime kritikuoti tas vyriausybės ir turime atskirti tuos, kurie kritikavo jūs balandžio mėnesį, nuo dabar kritikuojančių, nes kritikavę balandžio mėnesį savo nuomonę pakeitė. Tikrai daugelis išvardintų kolegos valstybių pardavinėjo ginklus toms valstybėms, prieš kurias dabar numatome sankcijas. Mes turime stebėti tai, kas vyksta. Mes Europoje patys mėtame bombas kai kuriuose arba parduodame toms valstybėms ginklus, kurios uh, neteisėtai elgesi su savo piliečiais, taip mes prieštaraujame savo pačių principams. Turime užkirsti kelią tokiam elgesiui ir turime demilitarizuoti užsienio politiką. Čia reikia kalbėti ir apie brandolinio ginklo atsisakymą ir turime raginti visus atsisakyti brandolinio ginklo, kad apskritai jo nebeliktų mūsų planetoje. Taip pat dėl Turkijos, mūsų artimos kaiminės. Ši valstybė uh, dar dėl jie buvo atsindusi daugybė žurnalistų. Tenai taip pat vyksta įvairiausi veiksmai. Kipre yra laikoma 40 tūkstančių karių. Pone Ešton, mums reikia ir ten imtis veiksmų ir kalbėti ne tik tai apie arabų pusęsalį. Dėkui. Dėkui, ponas Provera, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, vyriausiai galiotinė, Ledė Ešton. E, prie, išpoliai prieš e, koptų bažnyčias Egipte e, demonstruoja religinę netoleranciją. Tai greuna vienybės dvasę, kuri buvo tokia matoma Taryro aikštėje. Ir reikia galvoti, kaip užtikrinti socialinį stabilumą, jeigu norime, kad demokratija įsivyrautų šioje šalyje. E, Kairo vyriausybė turi siekti apsaugoti mažumas ir sustabdyti ekstremistus, kurie neigia šio laikinius demokratinius principus, kurių siekia Egipto žmonės. Negalime kalbėti apie ekonominę plėtrą, užsienio investicijas, turizmo sitie, jeigu nematysime tolerancijos ir stabilumo. Europa turėtų aišku teikti pagalbą, bet taikyti griežtas sąlygas. Mes turime turėti tikrą politiką Egipto atžvilgių, siekti apginti e, mažumas ir jūs, ponė Ešten, kartu su ponu Fiulė turite dirbti šioje srityje. Toliau pasisakys ponas Malceris dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, vicepirmininkė, vyriausiai įgaliotinė. Įvykiai Sirijoje atskleidžia um, ES iškirusią dilemą artimuosiuose rytuose. Arabų despotai ir diktatoriai iki šiol sėkmingai e, darbavosi, o dabar jie pradeda žudyti savo mm, pačių piliečius ir e, akivaizdu, kad sankcijų reikia. Demokratija ir žmogaus teisės arabų pasaulyje uh, E, buvo tik tušti pažadai. Reiktų užtikrinti, kad Briuselis Europos Sąjunga e, šiame regione negintų vien tik JAV interesų. ES bejėgiškumas e, skatinant pietinės viduržėmio jūros srities vystimasi yra labai ryškus. Kągi mes reikime Tunise, visišką anarchiją, kur netrukus bus nuversta perinamoji e, vyriausybė Egipte greičiausia e, bus sukurta karinė diktatūra, kuri e, išžudys krikščionius koptus, o Sirijos diktatūra bando išgyventi visomis įmanomis priemonėmis. Akivaizdu, kad e, tuo tarpu pats prezidentas Asadas mažai ko e, turi bijoti, armija jam kol kas ištikima, o pokyčiai ir įveikiai regione turi didelę įtaką visam regionui ir tie sirijų pabėgėliai, plūstantis į Turkiją, žada tikrai didelius pokyčius. Akivaizdu, kad valstybės narės ir Briuselis turi suformuoti savarankišką, nuo JAF nepriklausomą politiką, bet to mes esame arčiau šio regiono nei Vašingtonas, nes negalime leisti, kad mūsų įtrauktų į pilietinius konfliktus to, ir tokiu būdu rasti papildomą pretekstą teroristams mūsų e, užpulti. Ačiū dabar ponas Kukan, dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Ašton, mėly kolegos. ES kaip globali veikėja tarptautinėje bendruomenėje. E, akivaizdu, kad čia ES turi veikti efektyviau, es, es turi būti pasirengusi atsakyti į globalius iššūkius. Lisabono sutartimis kūrėme tinkamą pagrindą tokiems veiksmams reiktų pradėti e, naikinti globalaus valdymo spragas. E, Kopenhagos viršūnių sustikimas, Junktinių tautų e, generalinės asamblėjos rezoliucija dėl bendrųjų teisių liudyje, kad tikslai yra, reikia susitarti dėl įgyvendinimo strategijų, o kur reikia aktyviau veikti būtent siekti sustiprinti mūsų veiksmus ir bendradarbiavimą jungtinių tautų sistemoje. Tas pats pasakytina ir apie veiksmus daugiašalėse tarptautinėse organizacijose, tarptautinėse institucijose. Aišku, tam prireiks laiko ir didelių koordinacinių veiksmų. Mums būtina turėti ilgalaikę strategiją. Ji turi aiškiai apibriežti žingsnius mm, ir veiksmus, kurie padėtų uh, sustiprinti mūsų įvaizdį tarptautinėje bendruomenėje. Tikiuosi, kad netrukus ponia Ešton tokią strategiją pasiūlis ir mes galėsime ją aptarti parlamente. Dar pastaba dėl Albertinį pranešimo. Šį, šį sekmadienį Albanijoje vyksta regioniniai rinkimai. Aš e, e dalyvauju stebėjimo mis, misijoje. Aš noriu kalbėti apie albanus, eilius, eilinius albanus, e, ne apie politikus. Jie į ES žiūri su viltimi ir dideliais lūkesčiais. Reikia padėti jiems išeiti iš tos sudėtingos situacijos, į kurią įstūmė politikai. Aišku, lyginant su globaliomis e, ambicijomis Albanijos e, klausimo sprendimas būtų tik nedidelis žingsnis į priekį, tačiau šis žingsnis būtų nepaprastai svarbus ir labai orus. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis ponui Svobodui. 3,5 minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Ešton, mėly kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti pono Albertinį ir visiems šešėliams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą, e, rengiant šį dokumentą. Labai teisingai e, šiame pranešime ir mūsų diskusijose daug, dėmesį, daug dėmesio skiriama e, pietų tų valstybėms, aš nekartosiu, ką sakė pono Šulc, ponė Dekaiser, ir noriu tarti keletą žodį apie Palestinos savivaldą. Palestiniečiai yra pasirengę ir nori įsteigti savo valstybę, tačiau tai susiję su tam tikromis pareigomis. Izraelis turi būti pripažintas, turi nutrūkti smurtas, jo privaloma atsisakyti, tačiau Izraelis taip pat turi pripažinti Palestinos e, valstybę tik dviejų valstybių aplinkybių sprendimas yra įmanoma išeitis. Na, ne, nereiktų žvelgti tik į pietus, nepamirškime ir rytų. A, aš e, vadovauju delegacijai ryšiams su Turkmenistanu ir esu nesenai paskirtas pranešėjų Rusijos klausimų. E, Akivaizdu, kad mūsų rytų partnerystė yra nepaprastai svarbi ir čia Turkija užima ypatingą vaidmenį. Negalima Turkiją traktuoti tik narystės perspektyvoje, taip ar ne narystėje. Turkija gali padėti spręsti problemas tiek viduržėmio jūroje, tiek juodosios jūros regione. Reikia įtraukti Turkiją į formuojamą bendrąją užsienio ir saugumo politiką ir nebūtina to klausimo sieti su stojimo perspektyva. Toliau partnerystė su Rusija. Tai labai svarbu, mes norime tos partnerystės, tačiau turime dėrėtis, e, žinodami, kad esame stiprus ir turime savimi pasitikėti. Ir Rusija kartais kai ko turi per daug, mes to turime per mažai ir tik radę tinkamą pusiausvyrą pasieksime tinkamą e, sprendimą. Aš e, noriu šios partnerystės palaikaus ją. Ja. Tačiau ar jie turi būti strateginė ir mane stebina Rusijos, e, pavyzdžiui, Ukrainai daromas sprendi, spaudimas. Ir Rusijos elgesys su Kijevu tikrai nėra sąžiningas. Ir panaši situacija buvo ir su Turkmenija. Reikia Rusijai pasakyti, mes norime partnerystės, mes norime lygios partnerystės, grinčiamos bendrais principais. Ir mes sieksime to tikslo, tačiau ne, ne visomis priemonėmis. Vidurio Azija, mes norime ten būti matomi, tačiau neturime ten atstovybės. Mums reikia ten diplomatinių atstovybių. Mes norime pirkti energijos išteklius iš tų šalių. Mes norime, kad šios šalis taptų demokratinėmis, kad ten būtų gerbiamos žmogaus teisės, tačiau nieko ten nedarome. Ir e, yra, žinoma, žmonių dirbančių šioje srityje, tačiau jų mažai ir jų nepakanka. Šios šalis yra mūsų kaiminės. Jeigu mes nuo jų nusisuksime, tai jos pažiūrės arba į Kiniją, arba į Rusiją, o turime paskatinti jas atsisukti į mus ir mes tikrai jūs palaikysime. Jūs darote daug gerų darbų, tačiau gal reiktų kartais kalbėti garsiau ir susilauksite tuomet iš mūsų parlamento dar platesnio palaikymo. Ačiū. Grazie, la parola all'onorevole Duff per un minuto e trenta. Dėkuoju toliau ponas Duff, pusantros minutės. E, Keti Ašten, jūs e, kalbėjote labai aiškiai apie tai, kokios yra problemos siekiant susitarti 27 užsienio reikalų ministrams. Tačiau Lisabono sutartis leidžia jums elgtis kitaip. Jūs galite formuoti koaliciją su tais, kurie nori dirbti ir e, kurti sustiprinto bendradarbiavimo sistemą. Manau, kad vienbalsiškumas e, rodo, kad galima sutarti tik dėl 13 asmenų e, iš Sirijos, kuriems taikomos sankcijos ir reikia atsisakyti tokio principo. Mano pas, e, pasiūlymas būtų rasti, siekti avangardinių šalių su avangardiniu požiūriu ir sudaryti tokį branduolį e, valstybių, kurios reiškia politinę valią ir dirbti su jomis, kad būtų galima formuoti bendrąją politiką. Ačiū. Grazie la parola all'onore. Dėkui. Žodis Van Ordenui. Pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė Baronienė Ashton. Jūs turbūt nenustepsite, jeigu aš išreikšiu savo nusivylimą ne dėl to, kaip yra įgyvendinama ES gynybos politika, bet dėl to, kad jūs vis dar reikalaujate, kad reikia atgaivinti tą neveiksmingą politikos rytį, kuris yra brangus ir kritęs arkliukas, jau dabar nebenaudingas. Yra atliekama nemažai misijų, bet nedaug jų yra patikrinama. Daug geriau kai kurias misijas atlieka NATO ir Europos Sąjunga nepasiekė savo pageidavimų tikslų dėl to, kad mums tenka maldauti partnerių prisidėti prie mūsų misijų. Dėl Libijos nepavyko pradėti jūros embargo o mes labai norėjome pradėti humanitarnės pagalbos programą, bet nei Junktinės tautos, nei NATO nenori, kad ES e, prisidėtų karinę prasme arba apsimetinėtų prisidedanti. Mes galime atlikti svarbų vaidmenį, bet jis turi būti realiai apčiuopiamas, o ne tik tai žodinis. Uh, Mūsų bendroji saugumo ir gynybos politika yra labai ambicinga ir ji tarsi verčia dėl to du kartus galvoti mūsų partnerius, ar jie tikrai nori prisidėti prie NATO misijų ir mūsų iniciatyvų. Prašymas pagal mėlynosios kortelės e, procedūrą ar sutinkate? Pone Sinclair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ar kolega sutiks su manimi, jeigu pasakysiu, kad kai jis e, mini jungtinės tautas, e, turime, e, jeigu bus vienintelė vieta ES nustatyta, tik tai tai Junktinė karalystė ir Prancūzija turės atsisakyti didelės dalies savo suverenumo. Ar jis ir jo vyriausybė, ar, ar gerbiamas narys ir uh, jo vyriausybė sutiks su tuo? Dėkoju šitą klausimą. Žinoma, Lisabono sutartis turės tam tikrų labai konkrečių pasiekmių. Pagrindinė mintis yra ta, kad Junktinė karalystė ir Prancūzija neturėtų atsisakyti savo vietos Junktinių tautų saugumo taryboje tam, kad ES galėtų atstovauti visoms ES šalims saugumo taryboje. Man toks pokytis būtų visiškai nepriimtinas ir aš nemanau, kad bet kuri kita ES šalis to norėtų. O Lisabono sutartis ragina tai daryti. Būtent dėl to mes taip ir prieštaraujam Lisabono sutarčiai ir, ir taip esam ją nepatenkinti. Dėkoju, ponas Lunačiakas, jums dvi minutės. You, uh, Ačiū pirmininkė, ponė Ashton, vyriausioji galiotinė. Atidžiai klausiau, ką jūs sakėte. Man labai patiko, ką jūs sakėte savo pirmojo pasisakymo metu dėl politikos ir ką jūs darėte Šiaurės Afrikoje, Egipte, Tunise ir kaip pabrėžėte jungtin, jaunimo ir moterų reikalus. Taip pat, ką jūs sakėte apie demokratiją ir kad reikia ją tenai įtvirtinti. Aš jums e, šiais klausimais pritariu. Kita vertus, aš sutinku su daugeliu kalbėjusių kolegų. Manau, kad Asadas turėjo būti įtrauktas į sankcijų sąrašą. Ir kaip kolega jūsų paklausė, kas yra tas ar tie, kurie užkirto kelią tokiam pasiūlymui taryboje. Pasakykite mums ir sulauksite mūsų pritarimo. Jeigu būsite su mumis atvira, mes jūs taip pat palaikysime daug labiau. Jūs išnaudokite savo mandatą, jūs turite daug daugiau galiojimų ir galite gauti daugiau mūsų palaikymo, jeigu mums atviriau sakysite apie tai, kas vyksta taryboje. Pasakykite mums. Tas pats yra ir dėl nuseklumo, kaip jūs sakėte, ir kiti kolegos dėl to kalbėjo. Dėl uh, Albertinio pranešimo, dėl kurio balsuosime šį, šią popietę, yra teigiama, kad nacionalinės po, gynybos politikos turi būti suderintos su ES gynybos politika ir viena kitai neprieštarauti. Ir mes turime žinoti konkrečiai, kas vyksta ES taryboje, kokios yra nuotaikos, kad galėtume tai perduoti mūsų nacionaliniams politikams. Ir tada jie galės žiūrėti ne tik tai į savo kiemo reikalus gynybos politikos sektoriuje, bet ir žvelgti plačiau į visą ES. Ir mums čia reikia, kad jūs, ponė Ešton, būtumėte vadovė, būtumėte ambicinga ir būtumėte drasi. Kadangi praėjus 61 metams po šūno deklaracijos Prieš dvi dienas tai minėjome. Dabar mums Europos reikia daug labiau negu bet kada. Konfliktų prevencija, krizių mm, valdymas, ponė Ešton, turi būti mm, labiau ir tvirčiau įgyvendinami. Mes norime, kad Europos išorės veiksmų tarnyboje būtų skita daugiau dėmesio socialinio, ekonominio, socialiniam ekonominiam poveikiui, taip pat e, pilietinės visuomenės veiklai ir eilinių piliečių gyvenimo būklei. Ačiū. Do, do... Taip pat e, pagėdavimas pagal mėlynosios kortelės principą ar pritarėte? Taip, ponė Sinkler. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą visų pirma noriu padėkoti kolegijai, kuri ką tik kalbėjo už jos atliktą darbą žmogaus teisų srityje ir už tai, ką komentavo dėl Europos užsienio reikalų komiteto. Uh, Man atrodo, kad reikėtų vengti veidmainiškumo, kai kalbam apie mirties bausmę. Ponas Baroso ir ponas Van Rompuis yra e, pareiškę bendrą pareiškimą dėl Bin Ladeno e, mirties, bet e, iš jų pareiškimo galima suprasti, kad mirties bausmė jam yra derama bausmė. Ar tokia yra bendra nuomonė? Na, manau, kad jūsų pastaba dėl Bin Ladeno visų pirma turėjo būti ta, kad Bin Ladenui nebuvo įvykdyta mirties bausmė. Ir aš nemanau, kad e, JAV būtų vykdę jam iškoto mirties bausmė, jie ko gero būtų jį teisę. Ir ponas Baroso pateikė savo teiginį, mes galime įvertinti kritiškai. Man asmeniškai būtų labiau patikę, jeigu Bin Ladenas būtų uh, pristatytas taptautiniam teismui, bet taip neatsitiko, bet aš nematau jokios veidmainystės, nes ES pozicija dėl mirties bausmės yra bendra. Ir mes kalbame apie mirties bausmę tik tai savo regione, negalime apie ją kalbėti ir kažko labai keisti kitose pasaulio dalise. Dėkuoju dabar, ponė Leirak, e, ponas Leirak. Dėkuoju, pirmininkė vyriausiai galiotinę. Jūs kalbėjote apie Palestin, Palestinos valstybės perspektyvas e, po susitaikymo dviejų e, partijų. Tai yra labai svarbu. E, daug kas čia buvo pasakyta priešingai nuo daugelio minčių. Hamasas turi sutikti su tuo, kad Palestinos išlaisvinimo organizacija bus e, tarpininkė visose dėrybose. Mes taip pat turime siekti, kad įsigaliotų atitinkamos sąlygos e, pripažinti Palestinos valstybės su 67 metų sienomis ir rytų e, Jeruzalę kaip e, sostinė ir kad e, rugsėjai būtų priimti sprendimai e, šiuo klausimu. Taip pat reikia siekti, kad jungtinėse tautose būtų e, remiama pozicija dėl Palestinos valstybės įkūrimo. E, taip pat jūs ir ES turi reikalauti, kad Izraelis gražintų Palestinos savivaldai įplaukas iš mokesčių. Dėkuoju. Uh, Ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Taip? Prašom. E, gerbiamas kolega, aš pritariu Jums, kad Fatah ir Hamas susivienimas istorinis žingsnis susitaikymo e, tarp palestiniečių ir izraelių procesas gali pasistumėti į priekį. Pone Ašton aiškiai pasakė, kad Antroji flotilė e, bereikalinga provokacija galite pakengti e, pro, susitaikymo projektui. Ar jūs atsisakysite savo palaikymo šios, šios flotilės projektui, kurį išreiškėte vakar ir ar jo atsisakys e, jūsų frakcija? De... E, ši flotilė tai yra Europos pilietinės visuomenės veiksmų rezultatas. Mes turime taip pat gerbti tarptautinę teisę. Reikia užtikrinti, kad palestiniečiai gazos ruožė negyventų kaip kalėjime, kaip kad yra jau daugybę metų. Dabar pasisakys ponas Lavrakos. Vieną minutę, prašom. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Albertinį parengusi pranešimą, padėkoti jam už tai, kad paminėjo svarbiausius principus ir prioritetus pagal bendrąją užsienio ir saugumo politiką. Pasaulis kinta ir Europos Sąjunga turi atremti įvairiausius iššūkius, taip pat e, atlikti įvairius pokyčius, reikia kovoti su skurdu pasaulyje, reikia galvoti apie e, geopolitinius pokyčius arabų pasaulyje, taip pat atskirt, apie atskirties dalykus, migracijos problemas, e, kurios egzistuoja dabar ir egzistuos ateityje. Dėl migracijos E, girdime, kokias iniciatyvas skelbia Prancūzija ir Italija. Aš galiu pasakyti, kad migracijos problema turi būti sprendžiama ryštingai, reikia pasitelkti solidarumą, reikia užtikrinti, kad socialinės struktūros bus negreunamos. Ir reikia mums pakoreguoti sutartis, kad galėtume e, atitinkamai spręsti problemą. Dabar pasisakys ponė Sinclair. Pone pirmininkė, Lady Ashton, aš iš tikrųjų jūs ir remiu, ir užjaučiu. Neseniai mačiau BBC laidą, kurioje iš jūsų interviu ėmė Jeremy Paxman ir jūs, jis jūs atakavo klausimais ir jūs jautėtės gana nejaukiai. Pavyzdžiui, buvo klausimas, iš kur jūs gaunate nurodymus, ar iš 27 valstybių narių. Uh, Ir šiandien girdime, kad nėra bendros politikos. Pasižiūrėkime apie jungti, e, jungtinių tautų e, rezoliuciją dėl neskraidimo zonos virš Libijos. Vokietija balsavo prieš. Taigi, kaip veikti, kai viena labai svarbi ES valstybės narė e, veikia prieš kitą svarbę valstybę narę. Jums reikia paramos, bet jeigu pasižiūrėsime į e, sekmadienio laikraščius, tai iš tikrųjų galbūt reiktų išgirsti iš jūsų paneigimą apie tai, kad jūs neketinate palikti savo, kad, e, kad jūs ketinate palikti savo postą. Mes e, iš tikrųjų, kita vertus galime pasakyti, kad kol jūs esate šiuose pareigose, tai neturime per daug jaudintis, kad iš valstybių narių bus atimta uh, sudė, e, suverenumas. Jūs e, dažnai sakote, kad reikia daugą, kad e, reikia daugą pakoreguoti, kad iš tikrųjų netimtas bus suverenitetas iš valstybių narių. Jūs sakote tą ir lordų rūmose. Ar iš tikrųjų toks yra jūsų atsakymas? Dėkoju. Dabar žodis ponui Salafrankai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė e, komisijos vicepirmininkė, vyriausiai įgaliuotinė tema labai svarbi. Manau, kad reiktų daugiausia dėmesio skirti Šiaurės Afrikai ir artimiesiems rytams. Turėtumėme kalbėti ne tik apie blogubės, bet ir apie tai, kas yra gerai. Būtent sėkmingas EP ir išorės veiksmų tarnybos bendradarbiavimas nereiktų to pamiršti. George Napolitano e, Italijos prezidentas tą taip pat pripažino. Ir e, vis dėlto Sirija ir Libija nebuvo vienodai vertiname saugumo taryboje. E, taip pat ir Ašrafo stovykla situacija buvo tinkamai įvertinta. Mūsų frakcija laikosi aiškios pozicijos. Mums rūpi e, situacija regione, situacija taip pat ir Irane. Mes taip pat atkreipiame generalinio direktoriaus dėmesį esamus trūkumus, taip pat atkreipiame į išorės veiksmų tarnybos e, veiklos trūkumus, tačiau jūs nieko nedarėte, kol nebuvo užfiksuota 30 žuvusiųjų. Reikia elgtis nuosekliai, ypač ginant žmogaus teisės. Ir ginant teisės reikia rizikuoti, ypač kai kalbame apie žmonių gyvybės. E, žinome, kad e, garsus Kubos disidentas buvo sulaikytas, sumuštas ir dėje mirė. Ar esate pasirengusi išsiaiškinti šį atvejį, ar atliksite tyrimą Ar e, nustatysite, kad po šito siubingų atveju reikia imtis galų gale veiksmų? Ačiū dabar, ponė Švigenin, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Ashton. Labai atidžiai ir tikrai pakankamai džiugiai išklausiau jūsų pasisakymo. Aišku, Jūs susilaukite kritikos tiek iš parlamento, tiek iš piliečių, kad mes ne, neveikiame vieningai. Lisabonos sutartis sukūrė sąlygas es kalbėti bendru balsu. Ir dabartinė situacija liudyja, kad įmanoma pasiekti gerą rezultatą tik e, elgiantis vieningai. Tačiau Pozicijos išsiskiria ir aiškios ES e, nuomonės nėra. Manyčiau, kad EP, ponė Ešton, yra jūsų sąjungininkas e, kovoje už bendrąją užsienio politiką. E, šiuo metu yra rengiamas naujas pranešimas dėl BUSP Tai tikrai puikus būdas pagerinti situaciją, išreikšti papildomą paramą e, Šiaurės Afrikai. E, Egipto ir Tunisą mes turime palaikyti dviem etapais. Reikės palaikomo ateityje, tačiau reikia palaikymo ir dabar, ir daug daugiau negu siūloma šiuo metu. Re revoliucijų prielaidos buvo uh, demokratijos nebuvimas ir socialinės perspektyvos nebuvimas. Reikia užtikrinti, kad šios dvi bėdos būtų sprendžiamos. Europos socialistų partija surengė suvažiavimą ir mes paraginome Europos valstybės padėti teigiamams procesams šalys, šiuose šalyse. Manyčiau, kad mes turime išreikšti e, pakartotinį įsipareigojimą šioms šalims, tą reiktų padaryti mm, visais ligminimis. Kalbant apie rytų partnerystę, džiugu, kad Euronestas buvo sukurtas ir tai akivaizdu, kad mes norime aktyvesnio dialogo su rytų partnerėmis ir tai labai džiugu. Dėkuoju, ponė Neits Ötebriuk, pusantros minutės. Pone vyriausiai galiotinė, e, Pirmininkė, kolegos, e, žodžiai ir priemonės, priemonės ir žodžiai gali tapti užsienio politikos srityje ginklais, taigi turime naudoti juos atsargiai, apdairiai ir e, tik tai, bet yra atveju, kai reikia labai ryštingai pasinaudoti šiomis priemonėmis. Vyriausiai galiotinė per pasta, paskutinės dienas, kai matėme e, smurtą, kurį vykdo Sirijos valdžia, aš pasigėdau jūsų e, balso. Žinoma, kad rasų žmonės iki šiol demonstruoja Sirijoje asmeniškai rizikuoja savo gyvybėmis, bet mes dar labiau pasigėdome jūsų balso šioje situacijoje. Egzistuoja atvejai, kai reikia iškart pasisakyti ir tai buvo tokia situacija, toks atvejis. Dabar artimieji rytai. E, mokesčių sulaikimas e, iš Izraelio vyriausybės pusės. E, negražinimas jų palestiniečiams yra nederamas veiksmas. Mes turime reikalauti, kad e, būtų rastas sprendimas, taip pat reikia, kad e, Palestinos savivalda rastų tam tikrą sprendimą, nes dabar viskas vyksta labai ciniškai. Gali būti, kad ES turės e, bet kokiu atveju padengti tuos finansinius trūkumus stygių. Aš kartu su kolegomis raginu suteikti naują pagreitį taikiam Palestinos-Izraelio konflikto sprendimui, kuris būtų pagrystas dviejų valstybių sprendimu. Dėkoju. Ačiū. Ponas Petrovski, vieną minutę. Gerbiam pirmininkė, ponės ir ponai, nepaisant to, kad Lisabonos sutartis įsigaliojo, ir jį reglamentuoja bendrą saugumo ir gynybos politiką, nelabai kas ir pasikeitė nuo to laiko. Diplomatinės tarnybos pakeitė savo pavadinimus, bet ES kaip pasaulinės arenos veikėja nesustiprino savo pozicijų. Verta paklausti, ar apskritai įmanoma yra turėti bendrą politiką tarp 27 policijų iš pono Albertinio pranešimo galima daryti išvadą, kad valstybės narės nelabai ir nori bendros politikos. Kai kurios netgi mano, kad tai būtų pavojinga. Panašias išvadas galima būtų padaryti iš Galtieri pranešimo, kur dėmesys yra skiriamas gynybos programų susidubliavimui ir tai, kad per jas dažnai, tam, kad per jas dažnai išvaistomi pinigai. Tad vienintelė veikianti jėga yra NATO. Tai reiškia, kad lab, reikia klausyti, ką sako kairieji parlamente savo laiške mažumos nuomonėje, kur yra raginama iš paleisti NATO. Dėkui. Žodis Butikofer. Pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone Ešton. Puikus pranešimas buvo parengtas pono Galtieri, skirtas bendrajai saugumo ir gynybos politikai. Ten yra kalbama daug svarbių dalykų. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į keturis prioritetus, kurių turėtume siekti. Visų pirma, jungtinės misijos, jos turėtų būti vertinamos realiai ir turi būti atliekamas išorinis vertinimas tokių misijų. Turime vertinimus atlikdami atsižvelgti į regioninės politikos e, savokas, ypač tai tiesa Šiaurės Afrikoje. Antra, kai kalbame apie bendrą karinių pajėgumų naudojimą ir išteklių paskirstimą. Prancūzija, Junktinė karalystė mano, kad jos dabar lieka pagrindinį vaidmenį, ES turėtų veikti bendriau. Paviešinkime šitas mintis, padiskutokime apie jas viešai ir tokiu būdu užtikrinsime, kad bus pasiekta pažanga. Be to, reikia viešų diskusijų apie naująją Europos saugumo strategiją. Dokumentas, kurį parengė dokumentą ponas Solana 2003 metais, tada buvo puikus dokumentas, bet nuo to laiko pasaulis labai stipriai pasikeitė. Ir dar vienas dalykas Turime raginti siekti bendro sutarimo dėl parlamentinio tikrinimo, kuris turėtų būti tikrinamas ir e, taikomas saugumo ir gynybos politikai. Jeigu to pasieksime, Lady Ashton ir šis parlamentas galės pagreitinti pažangą. O dabar esame patenkinti pasiektais rezultatais. Um. La parola all'onorevole Tero per un minuto. Dabar steiksiu žodį ponui Tero. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti vyriausią įgaliotinę, kuri pagerbė mus dalyvaudama šio ryto posėdėje parlamente. Taip pat norėčiau pasveikinti visus naujus kolegas Europos parlamente. Taip pat norėčiau tarti keletą žodžių apie užsienio ir saugumo politiką. ES turi turėti tvirtą balsą, tačiau negalime atmesti ir nepriklausomumo. ES turi atstovauti savo valstybėms narėms. Ir jeigu ES vykdo šią pareigą, tai kamgi atstovauja valstybių narių atstovai. Mes nenorime, kad tokia veikla dubliuotųsi. Taigi kyla klausimas, ar ES piliečiai siekia integruoti užsienio reikalų politiką. Dėkoju. Ponas Kovač, pusantros minutės a lisszaboni szerződés túlságosan bonyolult átalaktása. Lisabonos sutartis atnešusi sudėtingų pakeitimų, pakeitė institucinę sąrangą, taip pat atskyrė tam tikras galės ir pareigas. Iš tiesų atsirado daugiau sumaišties buvo sukurta Europos išorės veiksmų tarnyba, tačiau ji dar neveikia atitinkamai. Gynybos ir saugumo politikoje reikalingas greitas atsakas ir greiti veiksmai. Vyksta labai daug debatų dėl ES institucijų, dėl to, kad Europa praranda istorinės galimybės. Iš tiesų, išorės veiksmų tarnyba turėtų veikti lankščiai ir veiksmingai. Ir tas turėtų būti padaryta kaip galima greičiau. Pirmininkaujanti šalis negali vykdyti vienos užsienio reikalų ir gynybos politikos. Taigi, gerbėmieji kolegos, mūsų tikslas ir pareiga yra viena - paremti ponios Ašton atliekamą darbą. Labai ačiū toliau e, Elmar Brok, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbiama komisijos pirmininko pavaduotoja, kolegos ir kolegės. E, Lady Ashton, mes e, remsime jūsų veiklą, norime, kad išorės veiksmų tarnyba veiktų efektyviai nepamirškime ir to, kad jūs tikrai labai spaudžia laikas, trūksta ir lėšų ir dėl to jūs patirėte spaudimą. Šiomis dienomis dažnai ginami nacionaliniai interesai, tačiau tai nereiškia, kad mes negalime imtis bendrų veiksmų. Tai yra mūsų užduotis ir taip pat jūsų užduotis. Pagal Lisabonos sutartį Jūs e, iš tikrųjų atstovaujate tris pozicijas. Pozicijas jums reikėtų rasti bendrą mažiausią vardiklį tarp valstybių narių pozicijų, taip pat suformuoti bendrą poziciją, įtikinti tą poziciją ir kitas šalis. Tai iš tikrųjų yra labai svarbu. Jūs anksčiau pritarėte kolegai Altierė Taip pat nepamirškime, ką sakė kolega Albertini, leading, pooling and sharing. Būtent tokie turėtų būti mūsų veiklos trikampio kampai, jie turėtų būti apjungti. Pažvelkime, kas šiuo metu darosi Ukrainoje, Azerbaidžane, Armenijoje kas vyksta arabų pasaulyje, apie tai kalbėjo daugelis kolegų. Ką mes darysime su Asad? Aš manau, kad reikėtų užtikrinti kad artimuosiuose rytuose nebūtų žudomi žmonės, reikėtų rasti tinkamą būdą, kaip parengti bendrą poziciją. Mes jums tikrai padėsime vadovaujant išorės veiksmų tarnybai, tačiau mes iš jūsų tikimės tinkamo vadovavimo. Jūs turėtumėte įtikinti ir valstybės nares, kad kai kuriais klausimais mums reikia veikti iš vieną. Grazie, la parola. Labai ačiū. Toliau Aluvits, pusantros minutės. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti e, įgaliotiniai už e, jos e, sėkmę pasisakant jungtinėse tautose ir ginant žmogaus teisės. Kad ir ką žmonės galvotų apie ES išorės santykių politiką, jūs tikrai turite laikytis Lisabonos sutarties. Aš taip pat norėčiau padėkoti vyriausiai galiotiniai už jo strateginę žmogaus teisų padėties peržiūrą. Taip pat dėkoju už tai, kad jis siekia įtraukti, geriau įtraukti žmogaus teisų gynimą į išorės santykių politiką. Būtent dėl to buvo įkurtas ir žmogaus teisų direktoratas. Mes už tai esame labai dėkingi. Pane Ešten sakė, kad e, kova su mirties bausme yra jos asmeninis prioritetas ir mes tą turėtumėm paremti. Aš pritariu tam, kad ES veiksmai turėtų būti labiau matomi žmogaus teisų taryboje. Pritariu uh, ponai Albertini, iš tikrųjų mes turime kalbėti garsiau, gindami žmogaus teisės ir niekada negalima e, pasitenkinti kompromisu žmogaus teisų gynimo srityje. Taip pat aš noriu padėkoti ponė Ešten už jos veiksmus Palestinoje, e, siekiant, kad Palestina gautų jai priklausančius mokesčius. reikėtų ginti žmogaus teisės visose veiksmuose, kurie yra susijęs su išorės santykių tarnyba. Un minuto. Ačiū. Dabar norėčiau žodį suteikti poniai Jetanmaki vienai minutiai. Ovat osoittaneet jälleen kerran. Ačiū pirmininkė. Įvykiai Šiaurės Afrikoje parodė, kaip kokia yra svarbi bendra užsienio ir saugumo politika. ES reikalavo paisyti žmogaus teisų ir ginti demokratiją. ES tapo panaši Don Kichotą, kovodama už žmogaus teisės. Ypač tą galėčiau pasakyti apie kovą su ginklų Prekyba. Dešimt iš, septynės iš dešimties e, Šiaurės Afrikos valstybėms pardavusių ginklų valstybių yra iš Europos Sąjungos. Aš manau, kad e, kova su priekyba ginklais taip pat turėtų būti vienas iš mūsų prioritetų. Jeigu laivas užplaukia ant seklumos ir sudūšta, nereikia kaltinti vien tik kapitono. Bet be abejo, kapitonui taip pat tenka atsakomybė ir mes iš kapitono tikimės, kad jis e, pademonstruos iniciatyvą ir išplukdys laivą į saugius vandenis. Ačiū dabar žodis ponui Stevenson. Pone pirmininkė, pone Ashton po e, balandžio 8 vykdytų žudinių Ašrafo stovykloje situacija ten išlieka dramatiška. Dar galima tikėtis kito tokio krūvino išpolio, bet, ko, bet kurią minutę. Aš neseniai lankiausi Bagdade su nedidelė grupė parlamento narių ir sustikome su Irako e, e, pareigūnais bei ministrais. Aš pasiūliau Ašrafo krizės sprendimą, jūs apie tai žinote. Uh, reikėtų jungtinių tautų, jungtinių valstijų ir ES dalyvavimo ir imtis drąsaus žingsnio, kad būtų išgelbėti 4000 pabėgėliai es, esantis Ašrafo stovykloje. Jie galėtų būti perkelti į Kanadą, Australiją, JAV, kitur, kur jie turi artimųjų. Taip galima būtų išvengti dar vienos humanitarinės katastrofos. Ir tam pritarė patys ašrafę esantis žmonės. Europos parlamentas žvelgia į jūs, tikėdamasis, kad jūs pasinaudosite šią galimybę išgelbėti žmonės, išgelbėti gyvybės ir taip išvengsite tolesnio kraujo praėlimo. Ačiū. Ponas Campbell, vienai minutiai. Pirmininkė, šią savaitę žymėjome Europos dieną ir tą dieną turėjome džiaugtis Europos nacionalinėmis tapatybėmis. Tačiau iš tikrųjų mes žvelgiame į e, nacionalinę politiką puoselėjančias e, valstybės ir vyriausybės. Tai prieštarauja tarp vyriausybiniam metodui, pagal kurį valstybės narės bendradarbiauja, tačiau netiduoda galių kažkokiai e, viršvalstybiniai institucijai. Buvo tartasi dėl neskraidimo zonos virš Libijos jungtinės valstijos. E, Prancūzija kitos balsavo už tai, tačiau tokios valstybės kaip Rusija bei kitos susilaikė balsuojant ir dabar ta operacija vykdoma remiantis laisvanoriškų valstybių dalyvavimu. Taip pat e, ES narės pasipriešino Davido Camerono pasiūlymui dėl neskraidimo zonos. Įdomiausia tai, kad ponia Ashton pati išreiškė e, prieštaravimą tokiam pasiūlymui. Iš ko galėtume iš to pasimokyti? Valstybės veikia, e, paisydamos savo nacionalinių interesų, o virš nacionalinės institucijos nieko nedaro, o to tarpu Libija ir toliau skęsta liepsnuose. Ačiū. Toliau ponas Mauro dviems minutėms. E, Ačiū pirmininkė. Pone įgal... atstovė. Jums tenka tikrai ne, nelengva užduotis, jums tenka nemenka darbų našta. Ir aš tikiuosi, kad į mano siūlymus sureaguosite kaip į indėlį į jūsų pačios pamastymus. Nes po šių diskusijų mes balsuosime dėl pranešimo, kuriame kalbame, kalbame apie ES vaidmenį tarp daugia šalėse organizacijose. Prieš porą metų, kuomet vyko klausimai prieš jūs paskiriant jūsų uh, postą, aš uždaviau klausimą, ar Europos Sąjung, apie ES atstovavimą jungtinėse tautose ir galimybę, kad ES turėtų vieną vietą. Jūs sakėte, atsakėte, kad neturite laiko, negalite atsakyti į tai. Galbūt jau turėjote laiko tai apmastyti. Bagdade gegužės 17 bus švenčiama šalies diena, o ES atstovaus du valstybės tarnautojai ir vienas ambasadorius. E, žmonės dirbs e, Didžiai Britanijai priklausančiame pastate. Aš galbūt, e, pavyzdžiui, žinote, kad Bamas yra septyni ES valstybės tarnautojai, tai padėtis ten tikriausiai kitokia. Kas vyksta kodėl situacija yra tokia, kodėl Bamas yra daugiau valstybės tarnautojų nei Bagdade. Ar iš tikrųjų Bagdade nereikia daugiau žmonių? Gegužės 17, juk pasirašysime sutartį tarp ES ir Irako po, e, po Sadamo e, eros laikotarpiu. Taigi galbūt reikėtų ieškoti pozityvesnio šios situacijos sprendimo. Jūs jau kalbėjote apie koptų padėtį Egipte. Tačiau ir šiandien situacija iš, dar kelia daug susirūpinimo. Išorės santykių tarnyboje vis kalbama apie konfliktą tarp ekstremistų, tačiau kažkodėl tai tik krikščionys žūna ir tik jų bažnyčios deginamos. Taigi, kodėl ne, nepavadinus dalykų tikraisiais vardais? Galbūt reikėtų aiškiai pasakyti, kad koptai tapo fundamentalistų projekto įkaitais. Per un minuto. Dėkoju, dabar ponas Panceri, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, politinė geografija keičiasi ir ypač viduržėmio jūros regiono pietuose. Labai daug nežinomybės, labai daug vilčių ir tai reiškia tam tikro atsaką iš Europos užsienio ir saugumo politikos. Europai reikia nuoseklios ir darnios bendros konsolizuotos užsienio reikalų politikos, kad mes galėtume rasti atsaką sudėtingai ateičiai, kad pakeistume daugia šalius santykius ir kad pasikeistų pasaulis atsižvelgiant į geostrateginę tokių šalių kaip Kinija, Rusija ir JAV padėtį. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad imame trūkti gamtinių išteklių. ES turi vaidinti lemiamą svarbų vaidmenį, bet akivaizdu, kad Europa nėra pasirengusi tokiai užduočiai vykdyti. Mes pernelik lietai judame link valstybių narių užsienio reikalų politikos koordinavimo. Būtinas didesnis progresas. Jūs imatės tam tikrų veiksmų, Europos išorės veiksmų tarnyba imasi tam tikrų veiksmų tačiau yra ir tos tvirtos galios, kurios proteguoja savo interesus ir neperdoda jų Europos Sąjungai. Taip, jūs atliekate svarbų vaidmenį ir pasirūpinkite, kad tą vaidmenį atliktumėte iki galo, nes laiko lieka vis mažiau. Dėkoju. Norėčiau Jums pasakyti, kad kalbėtojų sąrašas yra nepaprastai ilgas. Balsavimas turėtų prasidėti 12.30 ir paprastai pas, paskutinį pusvalandį mes nelabai galime išklausyti visų, kas išreiškia norą pasisakyti. Taigi prašau laikytis jums skirto kalbėti laiko. Dabar vienai minutiai ponui Kačin suteiksiu žodį, prašom. Ačiū. Pone pirmininkė, ponė Ashton, jūs įkūnijate politinės ES ambicijas vykdant užsienio ir saugumo politiką. Aš norėčiau Jūs paskatinti, kaip galima greičiau apsilankyti Irake. Būtina, kad Jūs nuvyktumėte į Bagat, Bagdadą, į Kurdistaną. Amerikiečiai palieka šią šalį šiais metais ir gali susidaryti tam tikras vakumas, kuomet ES taps nematoma tame regione. Diplomatai nėra matomi ir net negali būti matomi. Irakas pagėdauja ES ir bendradarbiavimo, politinio ir ekonominio bendradarbiavimo su ES. Aš sveikinu jūsų pasisakymą dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Jūs labai gražiai kalbėjote, tačiau dar nepaskyrėte delegacijos vadovo Sarajeve. Ir Bosnijoje ir Hercegovinoje būtina siekti stabilumo, taigi delegacijos vadovo paskirimas prisidėtų prie to siekio. Dabar ponas Koval, prašom. Vyriausioji įgaliotinė. Europa susiduria su dviejomis problemomis. Pirmiausia, kaiminystės politikos nauja vizija. Neseniai e, lankiausi Tunise ir Tunisas turi labai daug lūkesčių ES atžvilgių. Taip pat palaikau kontaktus su Ukrainos atstovais. Ukrainai nori daugiau galimybių, jie nori kur kas glaudžiau bendradarbiauti su Europa. Mes neturėtume būti savanaudžiai Vyriausiai įgaliotinę, aš puikiai suvokiu, kad jūs esate tik vienas asmuo, yra ir kitų, kurie sprendžia už jūs. Man kartais atrodo, kad mes elgiamės kaip vaikai. Vieną dieną mums rūpi Baltarusija, kitą dieną mes Baltarusiją pamirštame, susirūpiname Šiaurės Afriką. Jūs, ponė įgaliotinė, pademonstravote, kad esate stipri asmenybė ir galite imtis lyderio vaidmens jūs galite užtikrinti nuoseklę ir plataus užmojo viziją. Mes neturėtume dėmesio skirti tik migracijai, neturėtume tapti kaip senovės e, Roma ir ginti tik savo kranto pusės. Ačiū. Toliau dvi minutės, ponai Sariu Švalski, prašom. Ačiū, pirmininkė Ledi Ešton. Uh, Jūs pasmerkėte vykstančius žiaurumus, aš tam pritariu, bet man kyla štai koks klausimas. Ar mes tik kalbame, ar mes turime ar kažkokiu tai ir instrumentu, tarkim, priekybos ar kitokiu instrumentu? Man atrodo, kad jeigu mes neįgyvendinsime pagrindinės jūsų e, kompetencijų portfelio dalies, tai neįgyvendinsime išorės santykių politikos. Labai svarbus vaidmuo tenka kaiminystės politikai. Vykdant šią kaiminystės politiką, pagrindinis vaidmuo tenka laikui. Vykdydami kaiminystės politiką mes visą laiką atsiliekame nuo įvykių. jūs taip pat atsiliekate. Mes turėtumėm imtis veiksmų. Turėtumėm imtis veiksmų, kad galėtumėm pakeisti pasaulį. Nepakanka vien tik bevaisių susitikimų ir posėdžių. Turėtumėm naudoti realius, tvirtus, patikimus instrumentus, kad pakeistumėm situaciją Ašraf, Baltarusijoje ir kitur. Man atrodo, kad jūs pasirinkote neteisingą požiūrį. Mes visą laiką vėluojame. Mes tikrai norėtumėm, kad vyriausioji galiotinė vestų, o nesektų iš paskos. Mūsų diskusijos yra dvi silpnos vietos. Visų pirma, mes tiesiog džiaugiamės kažką tai pasmergdami naudojamės jokingai silpnais instrumentais. Mes skiriame pinigų norėdami uh, nuraminti savo sąžinę. Sarius Volski. Ačiū, ponai Sarius Volski. Toliau ponas Ručiak. Pane Ešton, ponas ir ponai. Pažvelkime, kas vyksta Šiaurės Afrikoje ir artimuosiuose rytuose. Labai svarbus įvykiai. Arabų pasaulyje, islamo pasaulyje vyksta esminiai pokyčiai. Tai yra arabiškas Prahos pavasaris. Jauni žmonės arabų šalise nori daugiau demokratijos, daugiau laisvės, daugiau žmogaus teisų. Mes politinė ir saugumo prasme turėtumėm uh, padėti uh, mūsų draugams arabų pasaulyje, nes tos vertybės, dėl kurių jie kovoja, yra ir mūsų vertybės. Labai svarbu, kad tos vertybės uh, sklistų visame pasaulyje, nes tai užtikrins taiką ir stabilumą. Vis dėlto pagalba nereiškia kišimasis į valstybės vidaus reikalus. Pilietinė visuomenė, demokratija ir teisės viršienybė yra pačių arabų šalių reikalas. Tik tada, jeigu jos prisims atsakomybę, jos gali tikėti sėkmės. Labai ačiū. Dabar ponia Umenroiten. Pirmininkė, ponia Ešton. Kolegos. Pone Ashton, norėčiau visų pirma pasveikinti Jūs e, su sėkme, kurios pasiekėte New York'e. Tikrai džiugu, kad ES e, vaidmo jungtinėse tautose sustiprėjo, tačiau tai iškelia keletą klausimų. Kokią žinę Jūs skleidžiate Generalinėje asamblėjoje ir kaip Jūs užtikrinsite, kad visos valstybės narės laikytųsi tos pačios pozicijos, nenuslyzdamos link uh, žemiausio, mažiausio bendro vardiklio. Ponas Daulis uždavė šios klausimus. Ir kaip visą tai gyvendinti praktikoje? Pirmininkė, žinoma, visada e, e, e, sprendžiame iššūkius. Iššūkiai iškyla ne tik Bahreine, Jemene, bet taip pat ir tokiose valstybėse kaip Rusijoje, Sirijoje, Egipte, Libijoje. Ir tie iššūkiai, su kuriais susidarėme, yra labai svarbus karas, priespauda, kova su religinėmis mažumomis. Į Europą plūsta daugybė pabėgėlių, o mums vis tiek nepasiseka užtikrinti tvarkos, teisėtvarkos. Pone Ashton, jūs esate Europos vėliava. Mes negalime būti susiskaldę, reikšdami uh, individualias nuomonės. Jūs vaidinate svarbiausią vaidmenį ir oficialiai, ir neoficialiai, ir užkulisiuose, ypač užkulisiuose. Ir aš žinau, kad laviruoti, manevruoti yra tikrai sudėtinga, bet noriu pasakyti, kad mes jūs palaikome. Europos parlamentas jūs palaikys, jeigu jums pavyks įtikinti Europos valstybės narės, kad bendras požiūris yra tas kelias, kuris, nu, kuriuo turėtų būti grindžiama bendra užsienio politika. Ir jūs turite tikėti mūsų bendra užsienio politika, nes turite užtikrinti, kad e, svarbiausiose vietose dirbtų geriausi žmonės, kalbu apie išorės santykių tarnybą, ir kad taip pat turime sustiprinti ES vaidmenį bei Europos piliečių vaidmenį. Reikia nu, siekti daugiau Sirijoje, nepasirinkti tik tai tokį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 apie arabų valstybių revoliuciją. ES šioje situacijoje vėlavo reaguoti ir neišreiškė savo pozicijos. Yra rezoliucija dėl Libijos, tačiau ES narės ne, nesusitarė dėl bendros pozicijos Sirijos atžvilgių. Ir man atrodo, kad į šį klausimą yra iš esmės egzistuoja de, faktinis atsakymas. ES ne visada kontroliuoja aplinkybės ir kartais ima, virš, ima individualus interesai. Ir atrodo, kad Europa pralaimėjo dar vieną kopą. Ačiū ponia Kopa. Toliau pusantros minutės ponas Galeris. Ačiū pirmininkė. Tenka tikrai apgailestauti, kad ES valstybių narių vyriausybės laikos tokių skirtingų pozicijų. Pritariu pasisakysiams kolegoms, o taip pat ir jums, baronienė Ashton. Iš tikrųjų, turėtumėm padiskutuoti apie tai, e, kokių e, nacionalinių interesų turi viena ar kita valstybė, na ir kokių turime bendrų interesų. Ką mes galime pasiekti veikdami iš vieną. Man atrodo, kad kai kurios vyriausybės tikrai turėtų pasiaiškinti. Aš esu tikras, kad dabar vyksta tikrai skausmingas procesas, kuomet turime mokytis iš klaidų. Finansų krizė parodė, kad svarbu ir GSP. E, tikrai reikia dalintis patirtimi. Aš norėčiau pastirauti kaip jūs ketinate sustiprinti bendradarbiavimą? Ar karinė agentūra taip pat įgaus daugiau funkcijų, taps stipresnė? Europos parlamentas jau nekarta prašė, kad komisija pateiktų baltąją knygą dėl saugumo ir gynybos politikos. Ką Jūs manote? Galbūt jūsų tarnyba kažkada galės tapti operatyvinės veiklos būstinę? Gracias, prezidente. Ponas Janes, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė Lidė Ašton, sveikinu Jūs dirbant Jūsų svarbų darbą. Leiskite man pasakyti, kad Jūsų darbo tvarkė tikrai labai užimta siekiant laipsniškų rezultatų. Tačiau to nedetalizuosiu, nes kolegos iš mano frakcijos ir kitų frakcijų išsakė mintis, kurioms pritariu. Norėčiau akcentuoti keturis dalykus, keturis svarbius klausimus. Tai yra tie klausimai, kurie padėtų siekti bendros užsienio ir saugumo politikos. Vienas dalykas yra visuomenės nuomonė. 60-70 procentų gyventojų pritarė bendrai užsienio ir saugumo politikai. Taigi turime nedaug žmonių, kurie nepritarė bendrai užsienio ir saugumo politikai. Labiausiai europietiškos šalis yra tos, su kuriomis reikėtų mėgsti glaudesnius ryšius. Pirmininkas, atsiprašau, jums skirtas kalbėti laikas baigėsi. Dabar ponas Milanom, prašom. Atsiprašau, ponas Milanon dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Keletas dalykų būčiau pritaręs atskiroms diskusijoms dėl šių pranešimų, nes tie klausimai yra verti išsamių diskusijų. Tačiau turiu pasakyti, kad pritariu ponui Salaflanka nuomoniai. Visi mes norime sutelkti dėmesį į užsienio ir saugumo politiką tačiau mūsų pastangas sunkina finansų ir ekonominė krizė. Taip pat susidurėme su išoriniais iššūkiais mūsų kaiminystėje. Europos Sąjunga stebi pokyčius arabų pasaulyje. Pone Ašten, džiaugiuosi, kad praėjusią savaitę New York'e buvo didžia dauguma balsų pritartas suteikti galimybę ES pasisakyti generalinėse asamblėjos sesijose. Tai suteiks ES galimybę išreikšti savo balsą. Tačiau skirtingi balsavimo rezultatai dėl rezoliucijos 1973 kelia tam tikrų sunkumų, taip pat susijusių ir su bendra užsienio ir saugumo politika. Jūs ir ponas Van Rumpoj turite įtikinti valstybės nares ir piliečius, kad reikalinga vieninga ir bendra užsienio politika. Jūs abu turite imtis iniciatyvos ir skatinamosios veiklos, vadovantis naujomis mūsų turimomis priemonėmis. Dėkoju, o dabar ponas Jėtis, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad nėra bendros išorės santykių politikos. Kartais tokia politika yra, kartais jos nėra. Tarkim, kaiminystės politikoje ko, ko, politika egzistuoja. Kalbant apie Šiaurės Afriką, tai ten esančios šalis šiuo metu yra tokioje situacijoje, kuri diskreditavo ankstesnę vakarų politiką. Rytuose e, mes e, vertiname patikimiau. Kalbant apie gynybos politiką, tai galiu pasakyti štai ką. Yra 60 Europos lėktuvų virš Libijos. Amerikiečiams uh, to nepakako, misija nebuvo pakankamai sėkminga. Aš manau, kad mes vis dėlto turėtumėm baigti skūstis e, bendros užsienio politikos stoka. Ačiū toliau, panas Danžon. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone įgaliotinė, krizė Libijoje dar kartą atskleidė, su kokiais diplomatiniais ir kariniais sunkumais susiduria Europos Sąjunga. Uh, reikėtų kalbėti apie politinės valios trūkumą, kurį pademonstravo Europos Sąjunga. Tačiau daugelis mūsų mano, kad reikia būtų pravertę energingesnis iniciatyvos. Ir mes stebime nesugebėjimas sutelkti politinę valią šioje situacijoje, kai tuo tarpu e, mūsų draugai jungtinėse valstijose tikėjosi, kad Europa reaguos. Kalbant apie Libiją, mums reikia esminės strategijos, kurios dėka mes neatsisakytume e, ilgalaikio stabilumo ir bendros gynybos siekio, kuris yra numatytas Lisabonos sutartyje. O jūs, ponia įgaliuotinė, turėtumėte būti to įkvėpėję ir viešoji atstovė šiais klausimais. Turime kalbėti ir apie gynybos reikmių biudžetą, apie tai, kad amerikiečių e, vaidmuo yra sunkus ir sudėtingas ir tai mums neleidžia perimti kai kurių dalykų į savo rankas. Mūsų mes turime apie tai kalbėtis ir su mūsų draugais, amerikiečiais ir NATO. Tačiau kit, kita vertus, 2008-aisiais nei NATO, nei amerikiečiai nepadėjo nutraukti uh, beprasidenčio karo Gruzijoje 2008-aisiais, o Junktinės valstijos turėtų būti pirmose linijose, tačiau NATO minimalus įsipareigojimai yra nepakankami. Ir mes turime nepamiršti, kas yra šita sutartyje, tačiau reikia suvokti ir strateginius poreikius. Jūs turėtumėte būti pirmosiose linijose ir rodyti iniciatyvą, kuri yra reikalinga. Labai ačiū. Toliau pusantros minutės kolegai Kovačias, prašom. Stava jasno, čia vapnekų įstolici od našės. Ačiū pirmininkė. Aišku, kad kai kurių valstybių narių vyriausybės tik dabar suprato, kokie įsipareigojimai numatyti numatyti Lisabono sutartyje. Ir aišku, kad vyriausybės nėra pasirengusios laikytis tų įsipareigojimų. Dėl to, esant reikalui, ES turi trenkti kumščių į stalą ir pareikalauti, kad valstybės narės pareikštų aiškę poziciją. Mums reikia stiprios ES diplomatijos taip pat veiksmingų karinių ir civilinių pajėgų. Tik taip mes galime imtis konkrečių veiksmų ir turėti didesnės įtakos pasauliniai politikai. Bendra ES pozicija e, bus naudinga ir NATO. Tai padės spręsti pasaulyje vykstančius konfliktus. Aš pasisakau už tai, kad būtų kartu naudojami ištekliai, bei kad būtų parengta bendra strategija saugumo ir gynybos politikoje. Turėtumėm užtikrinti galimybę keistis informaciją. Valstybės narės turėtų sukurti veiksmingą informacijos mainų su išorės santykių tarnyba e, sistemą. Antra vertus, ES turi pasinaudoti ir kitokiamis galimybėmis. Pone Ashton, jūs iš kitų valstybių narių turėtumėt pareikalauti e, redmisijos susitarimų geresnio įgyvendinimo. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Peterle, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, ateityje išorės bei saugumo politikoje mūsų lauks dar daugiau iššūkių, dėl to mes turime būti patikimi. Tai reiškia, kad mes turime ginti savo bendrus principus ir vertybės. Pone Ešton, aš Jums pritariu, mes neturėtumėm pamiršti ES pradžios. Prieš daugelį, daugelį metų žmogaus orumas mūsų, buvo mūsų tapatybės principų. Taip pat mes pasisakome ir už tarp kultūrinį dialogą. Mums reikia vienos bendros išorės ir saugumo politikos. Aš norėčiau paminėti tris svarbius dalykus. Visų pirma, Bosnija ir Hercegovina ši šalis turėtų rasti išėti iš krizės, kitaip ten gali e, būti smurto e, proveržių. Taip pat reikėtų spręsti ir Turkijos klausimą. Dėl ašram, aš pritariu Jums iš tikrųjų e, vyksta išpoliai prieš civilinius gyventojus ir mes turime imtis veiksmų. Ačiū, dabar pusantros minutės ponas Idal Kvadras. El 29 de julio de 2009 Ačiū pirmininkė. 2009 Liepos 29 dieną Irako pajėgos įėjo į Ašrafo stovyklą ir nušovė 11 žmonių. Tokia e, operacija buvo pakartota balandžio 8-ąją. Žuvo 35 žmonės, žmonės buvo, žuvo nuo šūvių arba dėl tankų. Juk buvo ženklo apie tai, kad toks išpolis vyks ir mes prašėme jūsų įsikišimo į tai daugelį mėnesių, tačiau jūs nekreipėte dėmesio į mūsų perspėjimus ir jūs ėmėtės veikti, kai tik tai įvyko blogiausia. Žinoma, geriau vėliau nei niekad, tačiau ar to kraujo pralei, gal tą kraujo praleimą buvo galima už, sumažinti. Jeigu tokių krizių prevencija būtų jūsų prioritetų sąraše, juk ponas Stevensonas kalbėjo apie sprendimus, apie išeitis. Mes prašome jūsų tvirtos ir nedelsinos reakcijos ir mes džiaugiamės jūsų šiandien rytą išsakytą reakciją. 3800 e, beginklių žmonių apsupo tankai ir o mes tikimės, kad bus imtas veiklos puoselėjant ES vertybės. Europos parlamentas tikisi, kad jūs taip darysite. Padarykite gyvybių išsaugojimą savo prioritetu ir mes jūs palaikysime. Nes, na, tai gulant jūsų sąžinės ir parlamentas prašys, kad už tai atsiskaitytų ponas Budys. Europos Sąjunga ėmėsi sankcijus, numatė sankcijų, sankcijas Sirijos atžvilgių. Tačiau dviejų, tai daro dviejodama. Ir aš pasigendu pasirežimo ir aiškumo. Ir, tokius, ir būtent taip tokius veiksmus, šiuos veiksmus interpretuoja protestuotojai ir valdžia. Nes valdžia tik sustiprino represijas. Uh, represijos yra tokios žiaurios, kad sunku net įsivaizduoti. Bet kuriuo momentu. Ir tuo tarpu buvo galimybė, kad Sirija bus išrinkta Junktinių tautų žmogaus teisų taryba kaip jos narė. E, Sirijos valdžia nesuteikia galimybės stebėtojams įeiti į Deara miestą, kur vyksta mūšiai O Sirija žmogaus teisų taryboje būtų žaidimas, nes tos šalies režimas panaudoja brutalę jėgą prieš savo žmonės, bet kokią kainą bandydamas išsaugoti savo padėtį, kai tuo tarpu žmogaus teisų taryba juk puoselėja kitas te, te, vertybės. Taigi, kaip jūs įsivaizduojate, koks turėtų būti atsakas į šią katastrofą? Dėkoju. Diskusijos baigtos. Dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Turiu pasakyti, kad tai yra 24 kolegos išreiškę pagidavimus pasisakyti. Taigi, aš leisiu pasisakyti dešimčiai kolegų ir labai griežtai nutrauksiu kalbėti skirtą laiką, jeigu jis, jis bus ištestas, ponė Ibisačik. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Štai čia. Kadangi man skirta tik vieną minutę, kalbėsiu labai trumpai. Du mano kolegos jau minėjo situacijos prastėjimą. Situacija labai dramatiškai keičiasi pastarojų metų. Taigi aš turiu klausimą, Lady Ashton. Atsižvelgiant į tai, kas vyksta Azerbaidžiane, Armenijoje, Kalnų Karabache. Ar jūs žinote apie pastaruosius įvykius regione ir ar bandote sustabdyti šio konflikto eskalavimą? Taip pat ir okupuotose Gruzijos teritorijose. Aš jums atsiųsiu taip pat ir klausimą raštu. Dėkoju. Pone Ana Gomeš. Kaip Europos sąjunga gali rūpintis žmogaus teisėmis, nesirūpindama pabėgėliais žuvančiais viduržėme jūroje. Bashar al-Assad turėtų figuruoti ne tik ES sankcijose, bet ir Europos teismų ir tarptautinio baudžiamojo teismo sąrašuose dėl brutalaus elgesio su savo piliečiais. Kasgi vyksta Bengazija? Mes turime pasmerkti tokią veiklą, mes turime skirti ne tik humanitarinę pagalbą žmonėms Mizratoje, mes turime taikyti ginklų embargą, ką ir rekomenduoja daryti Europos parlamentas. Mums nereikia jokios kitos jungtinių tautų rezoliucijos, mums reikia tiesiog valstybių narių politinės valios. Jeigu, ponia vyriausiai įgaliotinė, imsitės iniciatyvos ir reikalausite valstybių narių vykdyti savo pareigas, mes juos paremsime. E, kalbėtoja yra nutraukta. Dėkoju, ponė Gomeš. E, Pone Parvanova, prašom. Ačiū. Pone pirmininkė, kolegos, neramumai artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje reikalauja didesnio ES vaidmens viduržėme jūros regione. Aš norėčiau kalbėti apie antrą flotilę vykusią į Gazą. Prisimename, kas vyko po pirmos flotilės žygio. Po to matėme pastangas atnaujinti taikos dėrybas tame regione. Jūs išreiškite savo nuomonę šiuo klausimu, todėl norėčiau paklausti jūsų dar kai ko. Ar galite mums atsakyti apie humanitarnės pagalbos poreikius Gazoje? apie pagalbą, kurią būtų galima įvežti per Izraelį. Taip pat ar jūs palaikote ryšius su Izraeliu ir svarstote tokią iniciatyvą, taip pat ar kalbate apie ES galimą teigiamą indėlį, kuris atneštų pozityvesnių rezultatų. Dėkoju. Dabar ponia Hautala. Ačiū pirmininkė. Vyriausiai galiotinė Ashton. Šiandien ryte jūs aiškiai išgirdote, kad Europos parlamentas visiškai rems jūsų vadovavimą ir jūsų iniciatyvas užsienio bei saugumo politikoje. Nemažai kolegų teiravosi, kokios valstybės narės blokuoja mūsų bendras pastangas. Mano pasiūlymas būtų štai koks. Kadangi išorės veiksmų tarnyba šiuo metu metu e, koreguoja taisyklės dėl e, prieigos prie informacijos. Aš norėčiau jūsų paprašyti paversti jūsų tarnybą modernę e, instituciją, kuri nesidangstytų visokiamis paslaptimis. Aš manau, kad mums tai tikrai padėtų suformuoti geresnę tikrą išorės ir saugumo politiką. Ačiū poniai Hautala, dabar ponas Vandalin. Ačiū, pirmininkė. Dėl artimųjų rytų mes pastebime, kad ten šiuo metu yra diskriminuojami krikščionis kai kuriuose šalise. Pavyzdžiui, Irake krikščionių sumažėjo per pusę, dabar mes pastebime, kad sunkumų patiria ir Egipto krikščionis koptai iš tikrųjų vyksta daug e, pasipiktinimą keliančių dalykų. Iš tikrųjų, jie negali e, statytis bažnyčių, e, koptai yra verčiami sudaryti priverstinės santokas. 60 koptų buvo atvykę į Strasbūrą, visiškai neseniai jie skundėsi. Taigi aš manau, kad reikėtų sustabdyti tokį diskriminavimą. Mes manome, kad e, reikėtų gyvendinti iniciatyvą dėl e, stebėsenos, tokios situacijos stebėsenos. Ačiū. Toliau e, pane Figurėdo. Obrigada, senhor presidente. As políticas externa e de segurança. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad bendra išorės santykių politika tai yra ES geopolitinių interesų gynybos politika. To paties siekia ir JAV. Mes taip pat teikiame pagalbą bei vykdome bendradarbiavimą, bet dėja dažnai pasiekime katastrofinių rezultatų, kaip Palestinoje, Afganistane, kitur. Man atrodo, kad mūsų politika yra vertinama keliais aspektais. Visų pirma, uh, mes atsižvelgiame į pramonės, taip pat gynybos pramonės interesus, parduodame ginklus diktatūroms. Ir man atrodo, kad šiuose diskusijose pagrindinis klausimas būtų štai koks. Ar nereikėtų tarti, ištarti, e, suformuoti aiškios pozicijos dėl ginklų eksporto? Geda. Ponas Paska vážená pani barónka ashtonová všetkým ačiū ponia ashton mes visi suprantame kad jums vos pradėjus dirbti ne, negalėjome tikėtis kad jūs imsitės vykdyti operacijas visose krizę išgyvenančiose pasaulio taškuose, tačiau galima dėrėtis dėl sprendimo tose vietovėse, kur ES politiniai sprendimai ir nuomonės gali būti naudingi. Vienas iš klausimų ypač rūpinčių ES. Ir viena iš, vienas iš klausimų, kuriais galime ieškoti sprendimo prie valaus stalo, yra Kipras, kurio dalį teritorijos okupuoja Turkijos armija. Turkija nori tapti ES dalimi. Man atrodo, kad kadangi šiame klausime ES tiesiogiai dalyvauja, tai jūs galėtumėte išnaudoti visą potencialą, kurį turite šiuo klausimu. Ačiū, ponia Paška. Sak, ponas pirmininkas, ponas Bronsas. Be abejonės užsienio ir saugumo politika uh, yra svarbi valstybėms narėms, tačiau virš nacionalinės institucijos ignoruoja valstybių narių nuomonę arba pamiršta, kad jos yra suverenios valstybės. Nieko bloga siekti išvengti bet kokio karo, tačiau nemanau, kad, kad pasiektume tokio tikslo valstybėms narėms privalu atsisakyti savo suvereniteto. Visos valstybės nori užtikrinti Europos pasiekimus. siekimus Tačiau dalyvavimas karuose, kurios, kuriais ES visiškai nesuinteresuota, turėtų būti vengtinas. Reikėtų taip pat vengti veidmainiškų e, bandymų skleisti Europos vertybės ten, kur jos atrodo priimtinos. Taip pat reikėtų spręsti migracijos klausimus. Ačiū, sako pirmininkas. Ponas Skurija. Grazie, Presidente. Eh, io volevo intervenire. Ačiū pirmininkė. Paprašiau žodžio, nes noriu padėkoti baronieniai Ashton už jos pranešimą, už jos pasisakymą šyrit. Norėčiau pasakyti jums, baronienė, kad Europos viešoji nuomonė ne iki galo suvokia Europos vykdomą politiką, kaip paaiškėjo ši politika, užsienio politika, atrodo vis dar yra embriono stadijoje. Tačiau kas vyksta, Europa negali nedalyvauti įvykiuose Ašrafo stovykloje. Mes turime užtikrinti, mes turime siekti, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės visur, todėl mums reikia kištis į, taip pat ir įvykius Sirijoje. Sirija išgyvena labai sudėtingą padėtį ir ten žmogaus teisės ir uh, kova su diktatūra, šie, šie klausimai turi būti sprendžiami. Dabar žodis ponui Zalai. Ačiū pirmininkė. Tik tai vieną pastebėjimą noriu išsakyti. Manau, Ankaros vis aktyvesnė užsienio politika kelia naujų iššūkių ir atveria galimybių ES ir jos užsienio politikai ponę įgaliotinę. Man atrodo, kad būtina sukurti institucionuotą dialogą tokiais klausimais kaip energetikos politika, stabilumas Vakarų Balkanuose, Kaukazo regione, Irako branduolinis dosie, Arabų uh, revoliucija bei vidurio ir artimieji rytai. Turkija gali vaidinti ypač konstruktyvų vaidmenį, užtikrinant, kad būtų sustiprintos e, artimuosiuose rytuose besiformuojančios trapios vertybės. Ir šis dialogas turėtų taip pat papildyti Turkijos žingsnius link prisijungimo. Eh, Dėkoju. Išklausime paskutinį pasisakymą. Išklausime dešimties kolegų, atsiprašau keturiolikos kitų, kuriems nes, negaliu suteikti galimybės pasisakyti. Suprantu, kad tai jums nepatinka, bet tiesiog nebeturime laiko, o dabar suteiksiu žodį ponui Albertinį, jam skirtos dvi minutės. Jis yra pranešėjas, prašom. Pirmininkė savo pirmame pasisakymė, man buvo skirtos keturios minutės, bet pasinaudojau tik dviejomis, taigi dabar norėčiau paprašyti, kad man būtų leista kalbėti keturias minutės. Taip, esate teisus, panaudojate tik tai dvi minutės. Jeigu jums buvo skirtos keturios, dabar vis tiek tik tai dvi minutės galiu jums leisti kalbėti. Atsiprašau, bet kalbėjau tik dvi minutės. Pirmininkas. Jums buvo skirtos tik keturios minutės abiems pasisakymams, o naudojate dvi, dabar suteiksime jums dar dvi minutės. Na bet būsime lankstus. Jeigu skirsime jums penkias minutės, niekas jūsų nebeklausys. Atsiprašau, sako ponas Albertinė, man buvo skirtos 6 minutės 4 ir 2. Aš apskritai nekalbėsiu, nes dviejų minučių man nepakaks. Pirmininkas, atsiprašau, bet nieko negaliu pakeisti. Gaila, kad nekalbėsite. Dabar ponas Gualtieri. Deja, jūsų negirdime. Rosa. Ponas Derosa. Pone, jūsų mikrofonas neveikia. Pakartokite, ką sakėte. Mano mikrofonas niekuomet neveikia. Ar galėčiau paprašyti iš pono Albertinį paimti tas dvi minutės ir pats padaryti pasisakymą? Gualtieri, por dos minutus. Ponas Gualtieri, dvi minutės, prašom. Ačiū, pirmininkė. Kolega Albertini yra teisus. Jam buvo skirtos keturios minutės pirminiam pasisakymui ir dvi minutės pasisakyti pabaigoje. Taigi aš siūlyčiau jam sudaryti galimybę pasisakyti keturias minutės. Dabar dėl mano pranešimo. Diskusijos buvo labai įdomios ir jos rodo parlamento vienybę. Mes esame pasirengę pritarti Europos išorės veiksmų tarnybai ir veiksmingai ir nuosekliai darniai Europos Sąjungai. Žinoma, kad e, yra tam tikrų sunkumų, išklausėme ne vieno pasiūlymo ir strateginės partnerystės tarp Europos parlamento ir kitų institucijų pasiūlymas yra labai svarbus, ypač kalbant apie saugumo ir gynybos sritį. Tai yra būtinybė, ypač jeigu mes siekiame integruotos, įtrauktos Europos. Turime pasinaudoti visomis galimybėmis, kad užtikrintume integraciją ir kad numatytume Europos išorės veiksmų tarnybai atitinkamą biudžetą. Turime ieškoti sprendimo ir tarp parlamentinio bendradarbiavimo srityje. Dar vienas dalykas, apie kurį buvo kalbėta, yra sutarties suteikiamos galimybės, pavyzdžiui, 34, 44 straipsnis, kuris suteikia mums galimybės deleguoti misijas į šalis. Tačiau neturėtume kalbėti apie renacionalizavimą. Turime pasitelkti egzistuojančias struktūras, turime žengti ambicingus žingsnius ir turime rasti lyderių šioje srityje. Taigi dėkoju Jums už jūsų pastangas, už jūsų darbą. Sakėte, kad nedidelė grupė gali pasiekti didelių dalykų, bet Europa yra viena iš svarbių galių ir ji tikrai gali pasiekti stambių tikslų. Pirmininkas, atsiprašau, pono Albertinį, ištaisysiu padėtį. Taip, jums buvo skirtos keturios ir dvi minutės. Iš pradžių kalbėjote tris minutės. Dabar e, jums suteiksiu tris mintas pasisakyti dar kartą. Pademonstruosiu lankstumą. E, Ačiū, aš pasistengsiu nekalbėti ilgiau kaip tris minutės. Diskusijų metu kolegos patarė, pateikė vyriausiai įgaliotiniai e, klausimų. Buvo išreikšta kritika ir JAV atžvilgių. Ir tuomet buvo pasakyta, kad ES nėra užsienio reikalų ministro, nėra kontaktinio asmens, kuriam būtų galima skambinti skubos atveju. Dabar situacija pasikeitė. Mes dabar turime jūs. Jūs e, savęs nevardinate kaip užsienio reikalų ministre, tačiau vis dėlto e, jums galima paskambinti Tačiau nepamirškime, kad e, e, Prancūzija, Vokietija ir Junktinė karalystė taip pat turi savo pozicijas. Man atrodo, jūs aiškiai supratote mūsų žinę. Iš tikrųjų, e, jūs susilauktumėte daugiau pritarimo pasaulyje, jeigu jūs pasiklausytumėte, ką sakome mes. Mes norime bendros pozicijos, ne vien tik nacionalinių politikų. Uh, Mes norime, kad taryba vykdytų politiką, mes nenorime komisijos politikos. Būtų labai gerai, jeigu dar būtų atsižvelgta ir į trečiąjį elementą, nes jūs e, esat, turite bendradarbiauti su taryba, komisija ir su parlamentu. Uh, tuomet jūsų veikla bus teisiškai pagrista, tuomet mes galėsime jūs kontroliuoti, vykdytami piliečių valią. Ir aš manau, kad tai tikrai sustiprintų jūsų vaidmenį. Labai ačiū, aš manau, kad netgi sutaupiau šiek tiek man skirto kalbėjimo laiko. Pirmininkas, ačiū ponui Albertiniu už tai, kad kalbėjote taip e, glaustai. Toliau e, Marija Munes, dvi minutės, prašom. Ačiū pirmininkė Del Ashraf. Mes iš tikrųjų galime pasmerkti žmogaus teisų pažeidimus. Tačiau žmogaus teisų pažeidimų pasmerkimas nereiškia, kad mes pritarėme viskam, kas vyksta Kamf Ashraf. Įvairios frakcijos turi savo pozicijas. Na ir dar kartą kartoju, tikrai negalima teikti, kad jeigu mes smerkiame žmogaus teisų pažeidimus, tai mes remiame ir Kamf Ashraf veikiančias grupuotės. Iš tikrųjų reikėtų ištirti situaciją Kamf Ashraf, kaip muhadinai pažeidžia žmogaus teisės. Tai galiu pasakyti, kad reikėtų pasinaudoti ir žmogaus teisų organizacijų sukaupta patirtimi. Aš pritariu šeštam punktui. Ten kalbama apie tai, kad reikėtų parengti baltąją knygą, kur būtų pabrėžtas ES vaidmuo e, globaliniu lygmeniu iki 2020 metų, aš tam pritariu. Aš norėčiau padėkoti šešėlėms e, pranešėjams už bendradarbiavimą. Ačiū ir kitiems pranešėjams. Vis dėlto tenka apgailestauti dėl to, kad ne visi norėjo, kad mano pranešime būtų paminėta akademinė organizacija, kuri pateikė studijos rezultatus. Alternatyvus fondas man pateikė tikrai labai svarbių dokumentų ir aš esu labai dėkinga. Aš tikiuosi, kad mano pranešimas padės apibriežti naują ES vaidmenį tarptautinėse organizacijose. Ačiū. Noriu pasakyti ponui Stevensonui, kad šiose diskusijose, kad prieš perimant man pirmininkavimą, buvo nuspręsta šiose diskusijose mėlynųjų kortelių nenaudoti kad būtų ga, galima suteikti žodį visiems. Ir dabar užbaigsime diskusijas suteikdami žodį mūsų draugė Ashton, kad jie apibendrintų viską, kas buvo pasakyta šiose ilgose diskusijose. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti visiems nariams štai ką. Ačiū už tikrai visapusiškas diskusijas. Pone Albertinė, aš esu pasirengusi stovėti bet kur, jeigu tik būčiau salėje. Kai keli žmonės galbūt norėtų, kad manęs čia visai nebūtų. Galbūt reiktų padėti E, mikrofoną kažkur per vidurį. Noriu padėkoti visiems pranešėjams už tai, už gerus ir naudingus pranešimus, už tai, kad buvo aptartas visas galimų Europos veiksmų spektras. Tačiau noriu pabrėžti, kad yra daugiau, egzistuoja didesnis nuseklumas nei daugelis mano. Egzistuoja tvirtos, koordinuojamos pozicijos užsienio politikos srityje įvairiausiais klausimais, nuo žmogaus teisų iki konkretaus darbo e, artimuosiuose rytuose, kaiminystės politikoje, darbė su e, Bosnija, Serbija, mūsų požiūrėje į Afriką. Mes tikimės, kad, pavyzdžiui, padėtis Dramblio kaulo Respublikoje išsispręs. Šiandien taip pat stebime padėtį Ugandoje ir visa tai svarstama 27 užsienio reikalų ministrų posėdžiuose. Ir aš noriu uh, juos pagirti. Man atrodo, kad mes neišvengiamai judame link didesnio nuoseklumo. Yra daugybė ginčių, yra daugybė gerų norų, tačiau reiktų įvertinti, tinkamai įvertinti tai, ką jau nuveikėme, mūsų laukia dar ilga kelionė, taigi noriu padėkoti jiems. Ir tai padėkoti jiems už tai, kad jie kalba mūsų visų vardų. Negalime būti tuo pat metu visur pasaulyje. Ir atskiri ministrai dirba skirtingose šalise ir ne, skleidžia mūsų žinę, mano žinę. Tai yra taip pat svarbus darbas. Noriu pasakyti, kad mes pirmieji darome pareiškimus, pirmieji uh, teikiame pasiūlymus, ką daryti. Mano tarnyba pirmoji pateikė, doku, parengė dokumentą dėl e, sankcijų Sirijos atžvilgių. Ne visada tie dokumentai, tie pranešimai skelbiami ES spaudoje, bet mes iš tikrųjų ir pirmieji skelbėme pareiškimus ir darome ir rengėme šimtus tokių pranešimų, stengiamės išlikti nuoseklus, nes nuoseklumas yra gyvybiškai svarbus veiksnys visame, apie ką kalbame šiandien. Savo diskusijose kalbėjome apie tam tikras pasaulio dalis. Tačiau tolesnių įvairiose pasisakymuose nariai aptarė dar daugybę kitų klausimų, kuriuos ir toliau turime spręsti. Ponas Lafranka kalbėjo apie tai, kas vyksta Kuboje, kas ten įvyko per savaitgalį apie poną Soto. Mes ieškosime daugiau informacijos apie tai, nes tai tikrai yra nepaprastai svarbus dalykas. Kiti Nariai uždavė klausimus apie gazą. Teiravosi, ar tą e, sektorių pasiekė pagalba. Mes turime toliau remti gazos žmonės. Mes palaikome dialogą, kad tai būtų įmanoma. Kalnų Karabachas, kas vyksta tarp Azerbaidžiano ir Armenijos. Diskutavome su abiem šalimis ir stebime, ką Prancūzija daro. E, bandydama pastumti šį procesą priekin. Albanijoje kalbėjome su pre premjeru, su opozicija, bandome užtikrinti, kad vyktų dialogas ir Afrikos žemynė. Ten dirba daugybė žmonių. Kas vyksta Sudane, taip pat svarbu. Svarbu užtikrinti, kad pietų Sudanas užsitikrintų geriausius įmanomus sėkm, sėkmės šansus. Ukraina, dar viena svarbi kaiminystės valstybė, apie ją kalbėjo ponas Volski ir kiti. Mūsų laukia daugybė darbų ir mes turime juos, jų visų nepamiršti. Tai taip pat svarbu pripažinti. Taip pat noriu mm, sužlugdyti keletą mitų, kurie formuojasi. Aš uh, siekiu ne vietos saugumo taryboje, bet noriu, kad e, būt, mes turėtume tinkamą vietą Junktinių tautų saug... generalinėje asamblėje ir tai pavyko užsitikrinti, niekas tam neprieštaravo. Ir aš noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo. Mums reikia dabar užtikrinti, kad kalbėtume tvirtų balsu. Bendra saugumo ir gynybos politika. Nesišvaistykime apibrėžimais, kurie, yra, kurie netitinka realybės. Libijoje mes bandome teikti pagalbą. 15 tūkstančių žmonių ją sutikėme. Ir aš nesipriešinau siūlymams uh, numatyti uh, neskraidimo zoną. Premjeras Kameronas tikriausiai paaiškins savo pasisakymą. Aš sakiau tik tai, kad reikia imtis nedėlsiant veiksmų ir našiai įgyveninti sprendimą. Uh, Delegatūros, aš minėjau, kad darome atstovybę Bengazijoje, siekiame dirbti Irake, tačiau Bahamų salose dirba vystomosios programos atstovai, kurie užsijima kaimo vietovėms skirtomis programomis skurdžiausiams žmonėms ir tai neturėtų, tie dalykai neturėtų būti prieš pastatomi. Mes turime padaryti viską, ką galime, kad paremtume žmonės visur pasaulyje. Taigi pabaigsiu tuo, kuo pradėjau. Užmoja mums netrūksta, mums reikia išteklių, kad tinkamai galėtume atlikti savo darbą, turime išlikti nuoseklus, plėtoti ir sustiprinti savo įdirbį. Tai ir darysime, įtraukdami į tą kelionę visas 27 valstybės narės, kartais eidami priekyje, kartais stumdami kitus, kartais eidami šalia. Ir aš tikiuosi, kad jūs vertingai paremsite mus šiame darbe. Ačiū. Ačiū, ponia Ashton. Kolegos. Dėkoju už gerą jūsų valią. Mums pavyko išvengti tos baisios padėties, kai nebegalima girdėti, ką sako kolegos kalbantis pabaigoje. Taigi dėkoju visiems už tai, kad prisidėjote prie to, kad diskusijas baigtume laiku. Ir tikiuosi mane suprantate, kad kai tik nu, išimdavau jūsų mikrofoną, tai tik dėl to, kad jūs viršydavote jums skirti kalbėti laiką. O dabar nutrauksime posėdį trims minutėms ir pradėsime nuo numatytų balsavimų.